darbo tvarkę, kurią matot prieš save, patvirtiname. Toliau pirmininko pranešimai. Kaip žinote, EPP frakcija yra išvykusi į vieną, ten posėdžiauja ir būtent todėl tos frakcijos narių mūsų posėdėje nėra. Taip. gauta informacija jums išdalinta. Ir tie, kuriuos domina kažkoks konkretus klausimas, gali dar paprašyti papildomos informacijos sekretariato. Norėčiau Jūs informuoti, kad komiteto, mūsų komiteto posėdis yra transliuojamas internetu, išskyrus uždarąją posėdžio dalį. O dabar norėčiau pristatyti pasiūlymą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į koordinatorių vaidmenį ir galimybę jiems priimti sprendimus komiteto vardu. Tai yra koordinatoriai priima sprendimus komiteto vardu pagal e, darbo tvarkos e, taisyklių 192 taisyklę ir pagal tą taisyklę koordinatoriai parengė sprendimus, kuriuos priima komitetas, ypač dėl pranešėjų paskirimo. Citatos pabaiga. Taip pat komitetas gali suteikti koordinatoriams kompetencijas priimti tam tikrus sprendimus išskyrus pranešimų, nuomonių ar pakeitimų tvirtinimą. Todėl siūlau, kad mūsų komitetas, interkomitetas suteiktų įgaliojimus koordinatoriams priimti sprendimus šiais klausimais dėl klausimų, dėl delegacijų, taip pat ir dėl laikinųjų delegacijų ir e, studijų rengimo. Kalbant apie pranešėjų skirimo procedūrą, komitetas gaus informaciją apie koordinatorių rekomendacijas ir patvirtins, pritars joms, jei nebus prieštaraujančių. Taigi toks yra mano pasiūlymas. Ir norėčiau pasitikrinti, pasiklausti, ar niekas neprieštarauja šiam pasiūlymui. Jis buvo apsvarsytas koordinatorių posėdėje. Toliau trečias mūsų darbo tvarkės punktas. Ponios Evos Bjorling, Švedijos priekybos ministrės atstovaujančios tarybos pirmininkės pranešimas apie Švedijos pirmininkavimo pasiekimus tarptautinės priekybos politikos srityje. Norėčiau dar kartą pasveikinti mūsų komitete Švedijos priekybos ministrę Švedijos pirmininkavimas baigėsi ir norėčiau pasakyti, kad jūsų pirmininkavimo laikotarpiu įsigaliojo Lisabono sutartis ir kaip mes žinome, tai reiškia, kad Europos parlamentas tampa e, bendra įstatymų leidybos institucija daugelie sričių. Neseniai Ženevoje įvyko konferencija tarptautinės prekybos klausimais. Ten dalyvavo nemažai atstovų ir buvo paskelbti susiję komunikatai, kad būtų geriau žinoma mūsų pozicija. O dabar prasideda kitokių santykių su taryba etapas, kalbu apie mūsų komitetą ir tarybą. Tikiuosi, kad mes sėkmingai dirbsime savitarpio supratimo dvasioje visų piliečių labui. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kitais metais vasario 12 dieną numatytas reikšmingas e, mūsų komiteto posėdis, kur turėsime galimybę aptarti šiuos šių, šių naujų santykių atsiradimą. Taigi, ministrė, norėčiau žodį suteikti jums, kad pristatytumėt Švedijos pirmininkavimo pasiekimus prekybos srityje, bei taip pat, kad išsakytumėte mintis dėl Lisabonos sutarties poveikio parlamento ir tarybos santykiams, bei tarybos ir šio komiteto santykiams. Prašau. Thank you. Chair, and... Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai džiaugiuosi galėdama grįžti į jūsų komitetą ir pristatyti priekybos politikos pasikeitimus Švedijos pirmininkavimo metu. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visą komitetą ir jūs, ponė pirmininkė, ir kitus e, parlamentarus, įgavus naują vaidmenį po Lisabono sutarties įsigaliojimo tai, kad tarptautinės priekybos komitetas dabar taps dar svarbesnis priekybos politikoje, e, yra labai svarbu ir mes tokį pasiekimą sveikiname. Dabar komitetas kartu su komisija ir taryba aktyviai prisidės prie ES vaidmens stiprinimo pasaulio priekybos sistemoje ir e, prie mūsų priekybos santykių plėtojimo. Jūsų patirtis ir papildoma vertė šioje politikos rytyje bus labai vertingi. Akivaizdu ir savaime suprantama, kad Švedija pirmininkaudama e, didžiausia dėmesį skiria prekybos politikai dėl krizės. ES ir kitose šalise. Šis pasaulio ekonomikos nuosmokis yra giliausias, plačiausias e, mūsų kartos e, etapu, gyvenimo etapu. Pastarojo meto ekonomikos prognozijas rodo, kad pamažu pasaulio ekonomika ima atsigauti ir baisiausia krizės dalis jau turbūt praeitie. Vis tik e, tie atsigavimo ženklai dar labai trapus ir labai didelį susirūpinimą kelia darbo rinkos padėties suprastėjimas. Prognozijas rodo, kad iškyla labai daug dar pavojų - darbo vietų netekimas, e, mažėjantis darbo jėgos mastai egzistuoja. Baisu, kad atsiras protekcionizmo ir izolacijos apraiškų. Ir vis dar e, reikia platesnių ryšių su kitais partneriais pasaulyje. Praeitą savaitę aš dalyvau Žėjevoje pasaulio prekybos organizacijos konferencijoje ir paaiškėjo, kad yra sutariama dėl PPO svarbaus vaidmens prisidedant prie greito ekonomikos e, atsigavimo, jos augimo ir prekybos stiprinimo. PPO E, vaidmuo kontroliuojant protekcionistinių priemonių taikymą buvo labai svarbus, nes buvo galima užtikrinti skaidrumą ir buvo galima uh, apriboti protekcionizmą. Aš per šį laikotarpį, kaip Švedijos ministrė, dariau viską, kas įmanoma, kad ES prisidėtų prie pasaulio rinkų atvirumo ir protekcionizmo pribojimo. Džiaugiuosi pastebėti, kad per šį sudėtingą laikotarpį ES atliko lyderės vaidmenį ir elgėsi konstruktyviai prekybos dėrybose, atsisakydama pagundos imtis protekcionistinių priemonių. Turime daug pagrindo didžiuotis tuo, kad parodėme pasauliu pavyzdį. Ėmėmės labai svarbių žingsnių į priekį, nustatydami e, išorinę dimenciją darbo tvarkiai po Lisabonos darbo tvarkės pabaigos Džiaugiuosi, kad taryba išreiškė pasiryžimą tęsti ES atvirumą plėtojant e, tarptautinės prekybos ryšius. Konkurencingumo tarybos e, išvadose primtose gruodžio ketvirtą dieną tai akivaizdžiai matoma. Mes nuolat e, atidžiai stebime mūsų prekybinių partnerių veiklą. Vėlgi patekimo į rinką strategijos e, pagrindų e, taryba, verslo bendruomenė ir mūsų e, misijos atstovybės kitose valstybėse nuolat stebi, kaip verslas vykdomas pagrindinėse mūsų eksporto rinkose. Stengiamės užtikrinti, kad tie partneriai apsimtų jums tenkančią atsakomybę ir neuždarytų rinkų. Mes suprantame, kad e, DDA buvo ir išlieka pagrindinis prioritetas ES e, priekybos politikoje E, mes suprantame, kad rinka gali tokiu būdu suteikti kur kas daugiau naudos negu dvi šalės dėrybos ar susitarimai. Tokiu būdu e, dėrybų procesas įgyja naują pagreitį. Tokiu, taip mes skatiname pagrindinius partnerius aktyviau dalyvauti DDA įgyvendinime svarbu, kad e, tai, kas parašyta popieriuje, neliktų tik tai popieriuje. Per rudenį kartu su komisija stengiamės DDA pakreipti teisingą kryptimi. Didžiojo 20-ko deklaracija buvo labai svarbus atspirties taškas ir dabar mes norime iki 2010 metų pabaigos Dohos plėtros susitarimą užbaigti. Uh, Kaip žinote, dvi šaliai santykiai mano darbo tvarkėje užėmė labai svarbę vietą ir baigėme dėrybę su Korejos Respublika. Tai yra turbūt vienas svarbiausių ES priekybos politikos pasiekimų per ilgą laiką. Ir tai atvėrė labai didelį ekonominį potencialą ir eksportuotojams, ir importuotojams, nes buvo panaikinti tarifai ir kiti kliuviniai priekybai. Toliau e, buvo plėtojama rytų partnerystė, tai buvo dar vienas Švedijos pirmininkavimo prioritetas. Skatinome stabilumą, gerą valdymą ir ekonominę raidą rytinėje pusėje, tai yra strateginės reikšmės veiksnys ES. Labai daug pažangos padaryta rudenį, per rudenį. Dabar yra deramasi dėl įvairiausių direktyvų, dėl naujų asociacijos sutartų su Armenija ir Gruzija. Pradėjome e, siek, e, įgyvendinti sieki įgyventi laisvos prekybos sutartį su tomis šalimis tolimesnėje perspektyvoje. Taip pat e, laikomi ryšiai su Ukraina, kur yra labai svarbi ne tik dėl energetikos. Suprantame, kad dėrybų vyksta daug, tačiau dar ne viskas nuveikta. Rusija ES pagrindinė priekybos partnerė, tačiau ji išlieka pasaulinė didžiausia ekonomika neįeinanti į PPO. Todėl ES remia kuo greitesnį e, Rusijos įstojimą į PPA, tokiu būdu PPO, tokiu būdu stengiantis išspręsti pagrindinės išliekančias priekybos problemas. Taip pat yra pradėtos dėrybos su Indija dėl priekybos sutarties ir tikimės, kad kitų metų pradžioje bus pasiektas jų galutinis rezultatas. ES sugebėjo dėrybose pasiekti daug pažangos. Pažvelgime į Pietričių Aziją. Manau, kad čia mes galėsime ir toliau tęsti dvi šalės dėrybę su ASEAN atitinkamomis valstybėmis ir parengti dirbą regioniams susitarimams su tomis šalimis. Tokios dėrybos e, bus strateginis e, mūsų e, rezultatas, nesustiprinsime ES konkurencingumą Pietričių Azijoje. Su Peru ir Kolumbija buvo pradėta dėrėtis dėl laisvos priekybos sutarčių, čia irgi padaryta daug pažangos ir ES yra pasirengusi padaryti viską, ką gali, kad toliau stiprėtų dėrybos dėl laisvos priekybos sustarimo su Andų regionu. Asociacijos sutartys e, yra derinamos su E, Centrinė Amerika, dėja pokyčiai Hondūrė privertė mus dėrybą sustabdyti. Suprantame, kad išliekačias problemas reikia išspręsti tam, kad ES galėtų toliau siekti susitarimo. Labai daug pažangos jau padaryta e, laisvos priekybos sutarties dėrybose su Kanada. Pirmas raundas jau baigtas ir perspektyvos atrodo gana šviesios. Džiaugiuosi pastebėti, kad yra pasirašyti tarpiniai susitarimai e, su e, Papuanoje Gvinėje, Mauricijum, Zimbabvėm, Nagaskaru ir Seišeliais. E, šį rudenį taip pat suorganizavome pirmąją transatlantinę ekonominę tarybą kartu su naujaja ES admini... su JAV administracija. Mes aptarėme, kaip galėtume pagerinti bendradarbiavimą uh, E, reglamentuojant naujas energijos efektyvumo ženklinimas ir nanotehnologijos, tam, kad galėtume sukurti e, abiejų šalių panašų požiūrį į reglamentavimo poreikį. E, buvo įsteigtas ES ir JAF inovacijų dialogas, tokiu būdu mes skatiname produktivumo lygio gerinimą ir verslininkų veiklos um, pažangą, pagreitėjimą. Aštuntoji Euromed ministrų konferencija vyko čia Briuselėje vakar. Ir be kita ko, ministrai patvirtino Euromed e, veiksmų planą 2010 metams, kuriame yra aptariami konkretus veiksmai, kaip galėtume pasiekti bendro siekio išplėsti Europos e, ir Viduržėmio jūros regiono laisvosios prekybos erdvę. Šiame kontekste aš su dideliu e, džiugesiu pabrėžiu, kad Euromed teritorijoje sumažėjo biurokratijos mastai. Europos ir viduržėmio jūros bendradarbiavimo taisyklės gerokai sumažins e, prekybos ir verslo operacijų kaštus. E, tai, kad biurokratija sumažėjo, yra labai svarbus žingsnis ir aš tikiuosi, kad artimiausių metų jos mastas dar labiau sumažės. Tokiu būdu e, korupcijos lygis lieka, e, korupcijos grėsmė nebėra tokia didelė ir aš tikiuosi, kad tos valstybės galės įgyventi jungtinių tautų konvenciją kovai su korupcija. Aš turiu pasakyti, kad tą konvenciją pasirašiusios šalis lapkričio mėnesį sutiko Dohoje ir e, apibrėžė naują konvencijos įgyvendinimo mechanizmą. Tai yra unikalus pasiekimas jungtinių tautų rėmose. Tokiu vadu valstybės narės geriau padeda viena kitai gyvendinamos konvenciją ir ES be bejonės e, nuolat sistemingai prisideda prie tokių veiksmų įgyvendinimo. Mes toliau prisidedame prie neišspręstų ginčių sureguliavimo. ES Brazilijos problemos, e, išliekančios problemos dėl ES plėtros buvo bandomos sureguliuoti. Su Pietų Afrikai vyko labai vertingas vadovų susitikimas, taip pat kaip su Indija, JAF, Rusija, e, Kinija ir Ukraina. Norėčiau pažymėti dar vieną klausimą, kuris buvo labai svarbus, tai yra socialinės atsakomybės susitarimas SRA. Labai sėkminga konferencija, ta tema vyko lapkričio mėnesį Stoholme, kur buvo akcentuojamas vyriausybių vaidmuo užtikrinant žmogaus teisų e, laikymasi versle. E, konferencijoje dalyvavo konferencijos rezultatus e, m, pasveikino užsienio reikalų ministrų taryba gruodžio 8 dieną. Mes e, paskelbėme jos pabaigoje pareiškimą, kurį gyvensime kartu su Ispanija. Dabar mes estafetę perdodame Ispanijai ir tikimės, kad tas darbas bus toliau tęsiamas ir tikimės, kad ES ir toliau tęs mūsų pradėtus veiksmus, realizuodama juos praktiškai. Kalbant apie uh, uh, kovos su falsifikuota su priekyba su falsifikuotais produktais. Taryba sprendė daugybę institucinių problemų, aptarinėjo kriminalinės sankcijas ir kalbėjo apie dėrybų skaidrumą. Mes tikimės, kad Ispanijos pirmininkavimo metu bus pasiekta daugiau pažangos ir tikimės, kad dėrybos bus baigtos 2010 metais. Prekybos politika gali ir turėtų e, būti e, orientuota į besivysančių šalių paramą. Besi, paramos besivysančiom šalims politika yra labai svarbi tam, kad ES būtų vertinama kaip patikima besivysančiose šalise. Taryba priemė labai svarbės gairias e, dėl pagalbos besisiunčiam šalims lapkričio mėnesį ir išvadose buvo kalbama apie priekybą ir paramą besisiunčiam šalims. Pavyzdžiui, toms šalims turi būti leidžiama lengviau patekti į ES rinkas. Kitos svarbios iškylančios temos yra e, tvari, subalansuota raida ir intelektinės nuosavybės teisės, taip pat parama inovacijoms, investicijoms ir raidai. Mes tikimės, kad tai padės mums daugiau dėmesio savo darbę ateityje skirti aktualiausiams klausimams. Tai yra e, santykiai tarp prekybos ir besivystančių šalių e, raidos. Suprantame, kad e, besivystančių šalių politika turi būti susijusi su visomis prekybos politikos rytimis. Kitas svarbus E, mūsų prioritetas buvo prekybos politika ir klimato kaita. Prekyba gali labai ženkliai prisidėti prie kovos su klimato kaita ir paremti e, pereimą prie mažai taršios ekonomikos. E, Prekyba ekologinėmis prekiamis ir paslaugomis turi būti liberalizuojama per pasaulio prekybos organizaciją. Mes iškėlėme iniciatyvą liberalizuoti prekybą ekologinėmis technologijomis ir pasiektas susitarimas tarp PPO narių dėl ekologinių paslaugų ir prekių. ES klimato dėrybose yra akcentuojama uh, intelektinės nuosavybės teisų užtikrinimo reikšmė. Lapkričio mėnesį buvo suorganizuota sėkminga konferencija dėl e, priekybos ir klimato kaitos ir e, stabilizavimo uh, klimato stabilizavimą besivystančiose šalise. Aš esu įsitikinusi, kad klimato kaitos tema priekybos politikos darbo atvarkėse artimiausiais metais nuolat iškils. Baigdama, noriu pasakyti, kad pabrėžiu, jog labai svarbu pradėti diskusiją apie ateities pasaulio priekybos sistemas. PPO turi sureaguoti iššūkį, pritaikyti tarptautinę priekybos sistemą prie esminių pokyčių, kurie vyksta pasaulio ekonomikoje pastaraisiais metais. Įmonių veiklos aplinka iš esmės pasikeitė. Šiandien priekyba e, tik e, nedažnai bėra dviejų valstybių reikalas. Dažniausiai tai yra didžiulių tarptautinių korporacijų sąveikos klausimas. E, Ir didžioji dalis pasaulio ekonomikos veikėjų šiandien priklauso nuo pasaulio gamybos ir tiekimo grandinių. Mes tikimės, kad tarptautinė priekybos sistema išliks e, svarbi naujoje ekonominėje aplinkoje. Ir apie tai buvo kalbama ES priekybos ministrų susitikimo neformalioje vakarienėje rugsėjo mėnesį. E, pasaulio priekybos organizacijos ministrų konferencija e, nutarė aptarti daugia šalę priekybos sistemą bendrai. Aš manau, kad tai yra labai gera proga priimti gerus sprendimus. Matome, kad vis daugiau šalių supranta naujo mąstymo ir naujos politikos reikšmę. Aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu prisidėti prie tos diskusijos pastumėjimo į priekį. Uh, Aš esu įsitikinusi, kad tik per atvirą, aktyvę, e, nuoseklę ir tvarę priekybos politiką mes galėsime pasiekti ekonomikos augimo ir klėstėjimo reikalingo mums visiems. Todėl aš mielai norėsiu ir toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu šiais svarbiais klausimais. Ir e, šią gaidą norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad klausėtės ir mielai aš klausysiu jūsų ir atsakysiu jūsų klausimus ar komentarus, jeigu tokių turėtumėte dėl klausimų, kurie iškilo mūsų pirmininkavimo metu. Ačiū. Dėkuoju, ponė ministrė. Ir dabar galime perėti prie klausimų ir atsakymų raundo. Aš kaip pirmininkas pasinaudosiu savo pirmenybės teisę ir užduosiu klausimą mūsų viešniai. Jūs e, minėjote, kad e, Švedijos pirmininkavimo metu tarp, tarptautinė prekyba buvo uh, ne pirmasis prioritetas, bet dėja nebuvo padaryta pažangos Ženevoje. Na, ir atrodo, kad tikrai dar teks daug padirbėti iki tol, kol bus pasiektas sėkmingas Dohos randas žvaigimas. Ar galite nušviesti, kodėl iškilo sunkumų, dėl kokių priežasčių, kodėl atsirado vilkinimo ir ar galima tikėtis e, ra raundo pabaigos iki kitų metų? Nu, dabar kolega Kazakas iš Aldė frakcijos, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visas jūsų pastangas. Jūs ir Švedija kaip pirmininkaujantis šalis tikrai daug dirbate ir temos, ties kuriomis jūs dirbate ir bandėte pasiekti pažangos, iš tikrųjų yra sudėtingos, bendrijos priekybos politika yra sudėtingas rytis ir Į ją žvelgiama įvairiai, valstybės narės turi skirtingų nuomonių dėl šios srities, vadovamasi skirtingais metodais. Rugsėjo mėnesį jūs taip pat buvote atvykusi pas mus ir tuo metu minėjote štai kokį dalyką. Beje, tuo metu mes kalbėjome apie laisvos prekybos sustarimą su Pietų Koreja. Na ir savo laiku minėjote, jog tai yra svarbus ES prioritetas. Ir jūs minėjate, kad šis laisvos priekybos sutarimas su Pietų Koreja turėtų didelės naudos Europos importuotojams ir eksportuotojams. Švedijoje turime Turiu, turite automobilių pramonę, gaminami SAP ir Volvo automobiliai 4700 ir jeigu jų. Ir jeigu, jeigu jų prekyba, gamyba būtų perkelta kažkur kitur, tai beveik 5000 žmonių prarastų savo darbo vietas. Uh, tai yra kyla pavojus, kad uh, gamyba, moksliniai tyrimai išsikels kitur. Uh, Taigi, kaip Jūs viską žvelgite praėjus keturiems mėnesiams? Ar vis dar tebe manote, jog šis sustarimas su Pietų Koreja tikrai duos daug naudos Europos Sąjungai? Juk nuomonės dėl šio sustarimo valstybėse narėse gerokai skiriasi. O kaip yra kaip su komisija ir e, apsaugos nuostatomis? Ar šis sustarimas įsigalios prieš įsigaliojant apsaugos nuostatoms. Mano antrasis klausimas yra susijęs su santykiais su Ukraina. Ukraina blokuoja Jotkalnyjos stojimą į PPO, tos priežastis mums nelabai aiškios, galbūt jos susijusios su Serbija. Taigi norėčiau paklausti, ar Europos Sąjungai čia reikėtų žengti kažkokiu žingsniu, prisimti tarpininko vaidmenį tam, kad padėtis normalizuotųsi. Paskutinis klausimas liečia Rusiją. Rusija nori kartu su Kazakstanu ir Baltarusija sukurti muitų sąjungą ir dėl to gali vilkinti Rusijos stojimas į PPO. Taigi, ar manote, kad šioje srityje ES reikėtų imti žingsnių ir jeigu taip, ką reikėtų daryti? Na ir pats paskutinis klausimas. Kaip yra su Lisabonos sutarties įgyvendinimu? Jis, ji jau keletą dienų oficialiai kaip įsigaliojusi. Taigi, Norėčiau paklausti, ar dar kartą reikėtų pasitikrinti ir peržiūrėti um, įgaliojimus tarp trijų institucijų - komisijos, parlamento ir tarybos ir peržiūrėti jų kompetencijos rytis. Pirmininkas, yra daug norinčių pasisakyti, prašysiu kalbėti glaustai. Mariklas Fire iš Aldė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, naudodamasis progą. Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiek jums, tiek ir švedė kaip pirmininkačiai šaliai už puikų darbą per pastaruosius mėnesius. Mums kaip parlamentams gruodžio pirmą dieną įsigalios Lisabonos sutarčiai prasideda naujas svarbus etapas. Taigi norėčiau pasveikinti su nuveiktų darbu. Aš kaip Ženevos delegacijos narys pastarosiamis dienomis PPO kontekste uždavė vieną klausimą. Išklausime tiek paskalami, tiek ir e, mūsų komisarės ponios Baul pasisakymus ir mums darė įspūdis, kad per ateinančius 3-4 mėnesius svarbiausia bus pademonstruoti tinkamą politinę valią tam, kad būtų siekiama pažangos Dohos raunde ir kad jis būtų užbaigtas. Taigi ES turi dėti visas įmanomas pastangas tam, kad būtų sėkminga užovos raundas, kaip minėjo ir ponia komisarė. Taigi tiek man, tiek ir Aldi labai svarbus štai koks klausimas. Ir beje, mūsų frakcijos rezoliucijoje šį klausimą, šį klausimą dar sėkė kėlėme. Taigi ES turi būti savotiškai tam tikra grandis tiltas tarp JAV ir augančios ekonomikos šalių. Taigi ar galėtumėte įsivaizduoti, kad, Euro, kad taryba nustatydama e, kompetencijas komisijai galėtų numatyti ir štai tokią tarpinės grandies arba galbūt tilto funkciją. Bernd Lange, SND. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Širdingai dėkoju už jūsų pasisakymą. Norėčiau užduoti klausimą dėl dviejų temų kompleksų. Jūs pabrėžėte, jog prekybos politika turėtų skatinti ir vystimasi. Ir turint galvoje, kad ES su besivystančiomis šalimis yra sudarę susitarimus, tai tai yra labai svarbu. Taigi turiu keletą kritinių klausimų, ar tikrai pasirinktas kelias, metodas yra tinkamas. Tai yra, ar tiesa, kad kitų uh, valstybių atveju, Europos Sąjungo, kurios dar tebesi diri, kad Europos Sąjunga priešingai nei JAV norėtų ilgesnio uh, nes patentinės apsaugos vaistams tai yra, kad e, generiniai vaistai negalėtų ilgiau išlikti rinkoje. Maždaug 70 procentų visų vaistų yra generiniai vaistai. Ir kodėl ES nori uh, e, lyginti, e, ilginti vaistų patentinės apsaugos laikotarpį. JAV tai yra 10 metų, pas mus 15. O taip pat norėčiau paklausti, kaip yra su uh, Um, kaimo bendruomenių ir ūkininkų apsaugą. Ar negali atsitikti taip, kad dėl prekybos sutarimų iškils grėsmė jų egzistencijai? Na ir trečias klausimas. Kaip yra su socialinėmis teisėmis? Čia ypač paminėčiau Kolumbiją. Kolumbija yra būtent ta šalis, kur ypač pažeidžianėjimos profsąjungų teisės ir 70 procentų visų priešiškų veiksmų prieš profsąjungos rinaris yra atliekami Kolumbijoje. Na ir kiek girdėjau, JAV kongresas, Kanados ir Norvegijos parlamentai ketina nutraukti dėrybas dėl priekybos su Kolumbija tol, kol nebus užtikrinta, kad Kolumbija būtų laikomasi profsąjungų teisų. Taigi norėčiau paklausti, ar taryba negalėtų čia pasirinkti kažkokio kitokio kelio, negu kad numatyta dabar. Jeigu mes tikrai norime rimtai siekti, kad prekyba skatintų vystimusi, tai su tam tikromis e, valstybėmis turime pasirinkti kitą bendravimo metodą. Pratesdamas kitų pasisakysiu minčių, norėčiau paklausti štai ko. Kokių konkrečių priemonių ėmėsi taryba tam, kad būtų gyvendinama Lisabono sutartis? Taigi, kaip taryba ateityje ir ketina įtraukti į parlamentą į prekybos įgaliojimus skirimus. skirimus. Ir be taryba yra 133 straipsnio komitetas, kaip ketinate parlamentą labiau įtraukti į darybas dėl prekybos susitarimų. Ir galbūt e, parlamentas gali gauti bent jau stebėtojo vaidmenį. Tai yra, kaip ketinate įkvėpti gyvybės Lisabono sutarčiai? Štai toks man antrasis klausimas. Dėkuoju. Martin, from... Ačiū. Dabar David Martin, taip pat socialistų frakcijos atstovas. Ačiū, aš nekartosiu pono Langės pasisakymą, bet noriu pabrėžti, kad aš pritariu jam dėl Kolumbijos ir nėra laisvos prekybos starties su Kolumbija. Nes man atrodo, kad visiškai nepagrista, jog tokiuose sutartise yra įtraukiamas, į tokias sutartis įtraukiamas ir su prekyba susijusių intelektinės nusaibės aspektų klausimas. Bet noriu užduoti Jums klausimą dėl Lisabonos sutarties, kuris įgalioja Jums pirmininkaujant. Ar taryba surengė diskusijas ministrų lygmenių dėl parlamento vaidmens pasikeitimo po Lisabonos sutarties įsigaliojimo? Ar jūs nagrinėjote, kaip susiklosti santykiai tarp mūsų ir jūsų institucijos? Dabar, pavyzdžiui, dėl visų laisvos prekybos sutarčių mes turėsime teikti pritarimą. Mūsų nuomonė, bent jau, e, mes labiau dalyvausime šiuose dėrybose. Kaip jūs numatydami mandatus, skirdami mandatus dėryboms ateityje dėl laisvos prekybos sutarčių, lengėtės informuoti ir įtraukti mus, kad gale, e, kalbant apie galtinį susitarimą, mūsų lūkesčiai nebūtų apvilti ir kad mes kad galėtumėme aptarti, pritarti. Toliau tarifinis klausimas, bananų klausimas. E, Europoje, mano nuomonė, e, šį susitarimą turi ratifikuoti parlamentas. Tačiau taryboje atrodo visa diskusijos, ar tai būtina ar ne, ir norėčiau žinoti, kokia yra teisininkų nuomonė šiuo klausimu. Kitas dalykas - Koreja. Apie tai esame jau kalbėję, nenoriu gilintis į šį klausimą, bet ar jūs sutinkate, kad visos institucijos, bet visų pirma, komisija taryba nesugeba uh, tinkamai pristatyti laisvos prekybos sutarties su Koreja e, privalumų ir naudos. Nebūtinai ta sutartis yra netinkama, tačiau atrodo, kad sutelkiamas dėmesys į vieną pramonės sritį. Ir, pavyzdžiui, ES daug labai laimės žemės ūkio srityje pagal šią laisvos prekybos sutartį, taip pat e, vaistų pramonės klausimų, e, vyno ir spiritinių gėrimų srityje. Taip pat e, mes užsitikrinome geografinį nuorodų, gaminių geografinios kilmės nuorodų apsaugą. Tačiau informacijos apie tai nesugebama pateikti Ir viena iš apžvalgų, kurioje buvo įvertintas tos sutarties, suvertinta tos sutarties nauda, teigia, kad jos vertė yra beveik 20 milijardų eurų. Taigi. Uh, Taip pat socialdemokratų atstovas ponas. Ponas Kadrary. Damarš. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Ačiū už pristatytą Švedijos e, nuveiktų darbų apžvalgą. Noriu grįžti, norėčiau grįžti prie sklandumo, nuseklumo aspekto, bet noriu pasakyti, kad kai kuriais klausimais mūsų nuomonės išsiskiria. Norėčiau pasakyti kai ką apie Kolumbiją. Jūs sakėte, kad esate patenkinta vykstančiomis dėrybomis su Kolumbija ir Peru. Tačiau bent jau mums, mūsų frakcijoje, socialdemokratų frakcijoje, Kolumbijos klausimas ir manau, tą nuomonį plačiai pritarėma. Taigi mes manome, kad vertinant šią sutartį reikia atsižvelgti į profsąjungos narių padėtį Kolumbijoje, o ta padėtis yra visiškai nepriimtina. Juk tai yra dvigubų standartų taikymas, kalbate apie žmogaus teisės, siekite, teigiate, kad norite ištikrinti jų įgyvendinimą, tačiau praktikoje, kai, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie profsąjungos narių teisų įgyvendinimą, tai visiškai nevyksta. O jeigu vertinsime, lyginsime mus ir Ameriką ir, ar Kanadą, mes visiškai atsiliekame šioje srityje. Tas pats pasakytina vertinant sutartį su Peru ir Šrilanka kalbant apie nuoseklumą, tai kaip mes, tai, kaip mes vertiname sutartį su Pietų Koreja, vėlgi mūsų nuomonė yra kitokia. Mūsų frakcija surengė nemažai renginių, siekdama, siekdama išsiaiškinti, kaip užtikrinti sklandesnį sklandesnės, nuseklesnės politikos taikymą žemės ūkio srityje. Bet turime kalbėti ir apie pramonės bei priekybos politiką. Buvo pristatyti e, sudėtos sutarties privalumai, bet yra ir nemažai trūkumų. Turime, pavyzdžiui, mąstyti apie Europos pramonės sektoriaus politiką ir kaip ta laisvos priekybos sutartis atsilieps jai toliau sutartis, ekonominės partnerystės sutartis su, su Afrikos valstybėmis. Nemažai iš mūsų dalyvavo nesenėje karai vykusioje E, asamblėje Luandoje. E, E, daugelis valstybių, su kuriomis sudarytos ekonominės partnerystės sutartys, teigia, kad tos sutartys jų netenkina, nes e, buvo bandoma sudarinėti sutartys su regionais. Ir e, sėkmingai to, tos ekonominės partnerystės sutartys įgyvendinamos tik tai su kariformo šalimi, šalimis. Noriu pasiklausti, kaip jūs tai vertinate, kaip jūs vertinate šią situaciją ir kokia yra tarybos pozicija tuo klausimu. Galiausiai keletą žodžių apie priekybos politiką ir vystomąją politiką. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl to, kad, pavyzdžiui, mes teigiame, jog prekybos politika turi apimti vystomąjį aspektą, tačiau mes visiškai neskiriame tam lėšų. Taip pat šiandien Europos vystimosi fondas didžiąją savo lėšų dalį skiria taip vadinamai prekybos politikai, tačiau nusileidžia švietimui, žemės ūkiui ir mes iš esmės neužtikriname, nesudarome visų geriausių sąlygų tos šalims vystytis. Galbūt reikėtų pamastyti, kaip bus visapusiškai finansuojamas ekonominės partnerystės sutartys, kai jos bus pasirašytos su šalimis. Sakyčiau, kad tai yra veidmainiavimas, nes viena vertus jūs sakote, kad norite daryti tą ir tą, o kita vertus neskiriamos lėšos tai veiklai. It Uh, e Dabar ponas Helmut Schulz iš GUE frakcijos. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mrs. Minister. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Jau pateikta daug klausimų dėl vystomo, vystimosi politikos ir tartotinės prekybos politikos santykių. Ir tai yra labai susiję aspektai, kai kalbame apie krizę, kurioje šiandien yra atsidūręs visas pasaulis, o besivystančios valstybės labiausiai nuo jos kenčia. Ir tuo. Ir čia norėčiau užduoti vieną klausimą. Mes, parlamentas, labai įdėmiai perskaitėme vystimosi direktorato uh, studiją dėl krizės poveikio besivystančioms valstybėms, o jūs sakėte, kad vystomoji prekyba buvo Švedijos pirmininkavimo vienas iš prioritetų. Mes ar aš asmeniškai šiek tiek abejoju dėl teigiamo poveikio ekonomikai kalbu apie Dohos e, dėrybų raundą ir ar jis eina tinkama kryptimi, ar juo bus pasiekta to, ko mes pageidaujame. Norėčiau, kad smulkiau pristatytumėte, kaip jūs dabartinį dėrybos raundų, raundą ir jo rezultatus susieksite su tolesnių tarybos pirmininkų darbo tvarke ir kaip bus sprendžiami prekybos ir vystimosi sektorių klausimai ir santykis. Norėčiau akcentuoti, kad e, labai būtų naudinga, jog egzistuotų eksporto, e, eksporto valdybos kai kuriems gaminiams, pavyzdžiui, kavai ir kitiems. E, kad jos domėtųsi situaciją rinkose ir nepamirštų trečiųjų šalių interesų, su kuriomis mes prekiaujame. Dar vienas dalykas - Lisabonos sutartis, kur jau buvo minėta. Norėčiau paklausti, kaip konkrečiai ir tiksliai jūs pasirenksite tarptautinės prekybos srityje, e, užsienio, nu, naudodamėsi užsienio santykių prie, e, politikos priemonėmis. Lisabonos sutarties kontekste. Nes aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad atžvelgiant į tai, kad parlamentas įgyjo bendro, bendros teisėkuros teisės, kad visa tai būtų tinkamai paruošta darbui ateičiai ir noriu, kad konkrečiai papasakotumėte, kaip tarybos pirmininkė draugė su komisija rengėsi naujai dirbti pagal Lisabonos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad parlamentas įgyja bendrą, bendrą sprendimų prieimimo teises. Bananų susitarimas jau buvo minėtas ir aš savo klausimą norėčiau, savo klausimą norėčiau sutelkti iš tai, ką jeigu kaip bananų klausimas bus sprendžiamas Dohos e, raunde, jeigu pažangos nebus pasiekta. Nes PPO ginč, ginčių sprendimo procedūra bananų klausimų dar nėra užbaigta. Tai, sakyčiau, vis dar išlieka įdomi ir nemažai iššūkių keliančią situaciją Švedijai. Now to close the list, uh, e, Marija Munys. Marija Munys, socialistų frakcijos. Eh, Dėkuoju. Na, norėtųsi, kad jūs šiek tiek daugiau pakalbėtumėte apie tvarių vystimąsi, kuris yra vienas iš susitarimo su Kolumbijos aspektų ir buvo numatyta, numatyti dialogą ir dėl žmogaus teisų. Ir čia mes kalbame apie Kolumbiją, ne vien tik apie sutarimas visų regionų. Ir galbūt tokiu būdu ES galėtų rasti būdą pagerinti žmogaus teisų padėti kol, su Kolumbijoje. Ir Manau, kad atitinkamos nuostatos susitarime galėtų būti būdas paskatinti Kolumbiją laikytis savo tarptautinių susitarimų. Na ir, ir matome, kad ir astengsni konfliktai. Mm, e, blokavote dvi šalius pagrindus. Ačiū, baigėsi kalbėtojų sąrašas, tada dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, kad jie sakytų klausimus, prašom. Labai ačiū. Dėkuoju už visus klausimus. Man turbūt septynios minutės liko visiems jiems atsakyti, bet padarysiu viską, ką galiu, kad nepraleisčiau nei vieno. <clears throat> Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas dėl Dohos raundo, kurį pateikė mūsų pirmininkas, sakydamas, kad nėra pažangos. Galėčiau atsakyti štai kaip. Nepasiektas persilaužimas. O greičiau mes šiek tiek einame žemyn. Aš didžiuojuosi tuo, kad ES labai tvirtai laikosi savo pozicijos Ir mes norime, kad Dohos raundas būtų baigtas. Brist susitarimas įvyko prieš prasidedant PPO, sustikimas įvyko prieš prasidedant PPO e, posėdžiui. Ir mes kartu su valstybėmis narėmis nusprendėme, kad reikia daryti spaudimą, kad Dohos raundas būtų baigtas 2010 metais. Bet čia e, veikia ir kiti partneriai, kurie nėra labai pasirengę e, galutinėms dėryboms kol kas. Žinome, kad JAV turi suformuluoti naują prekybos politiką ir ateiti prie dėrybų stalo su labai aiškiu mandatu, kurio kol kas jie neturi. Turite suvokti, kad e, taip yra. O kol JAV to nepadarys, tai nei Kinija, nei Indija nepradės lankščiau veikti. Be to, Be to, reikėtų paminėti, kad šiuose dėrybose negalima į nieką rodyti pirštais ir ko nors kaltinti. Tai nebūtų niekam naudinga. Reikėtų greičiau pagalvoti, kaip palengvinti būdus toms valstybėms lankščiau pradėti dirbti prie dėrybose ir išsiaiškinti, kad, ar įtikinti jas, kad yra vienintelis išeities būdas, tai yra Mm, daug raundų pabaiga. Ir taryba suvokia, jog reikia intensyvesnio dialogo su JAV. Mes norime, kad visi tie partneriai e, Dohos raundą vertintų kaip mūsų bendrą uždavinį. Manau, kad e, mūsų pirmas, antras ir trečias prioritetai yra susiję su Dohos raundu. Jeigu mes įbaigtume, duotume labai aišku ženklą, ypač dabar per ekonominę krizę ar po jos, pasakydami, kad mes siekiame stiprinti pasaulio priekybą, kuri duotų naudos visoms valstybėms. Norėčiau pažymėti vieną labai gerą ženklą išriškėjusiu per Ženevos PPO susitikimą. Paaiškėjo, kad mažiausiai išsivyščiusios šalis ir besivysančios šalis yra labai gerai suderinusios savo poziciją ir jos kalbėjo vienu balsu, išreikšdamos savo pageidavimus. Manau, kad tai yra labai geras ženklas. Buvo išsakyta komentarų apie Pietų Koreją ir susitarimą su ją bei jo reikšmę. Aš paminėjau, kad toks susitarimas labai aiškiai parodo, kad mes galime uh, užbaigti čia pradėtus darbus, ypač ekonominės krizės metu. Norėčiau pataisyti vieną pastabą. Aš nesakiau, kad tai Švedijai nėra problema. Mes turime 4700 bedarbių likusių iš automobilių pramonės. Tai yra labai rimta problema, tačiau ji negalės būti išspręsta naudojant mokesčių mokėtojų pinigus automobilių pramoniai remti. Tokiu keliu negalime eiti reikėtų ieškoti kitų galimybių ir sukurti darbo vietų kitose sektoriuose, kad ta pramonės rūšis būtų pertvarkyta. Pavyzdžiui, tose, e, toje pramonės šakoje galėtų būti kuriama daugiau naujovių ir atliekama daugiau mokslinių tyrimų. Bet suprantame, kad SAB gamyklos problema yra struktūrinė ji niekiek nėra susijusi su sustarimu su Pietų Koreja. Tai yra visiškai du skirtingi reikalai. Ta svarbu suprasti. Daugelis kitų sakė apie automobilių pramonės ryšį su Pietų Korejos susitarimu. Martinas Deividas iš socialistų frakcijos ir keletas kitų parlamentarų apie tai kalbėjo. Gal reikėtų čia šiek tiek detaliau aptarti Pietų Korejos susitarimą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Pietų Koreja yra ES ketvirtoji pagal dydį e, priekybos partnerė ne Europoje. Bendras vidutinis augimas 2003-2007 metais išaugo iki 10 procentų ir tai būtų labai svarbus pasiekimas Europos globalinėje darbo tvarkėje. Be to, tai būtų labai aišku ženklas, rodantis, kad mes galime pakeisti tokias dėrybas ir norime tęsti e, panašias dėrybas su kitomis šalimis. Be to, reikėtų paminėti, mano nuomonė, kad Buvo deramasi ir dėl daugelio kitų sektorių, kas buvo labai e, puikiai išaiškinta parlamentarų ir galiu tik šimtų procentų su jumis sutikti. E, didžioji dalis dėmesio buvo skirta automobilių pramoniai, nors ten yra ir daugybė kitų pramonės šakų, kurios yra svarbios mums. Tas susitarimas yra naudingas abiems šalims ir reikėtų trumpai paminėti E, saugiklių e, sistemą ir muitų sistemos pakeitimą, apie kurią buvo kalbama rudenį. Kompromisas atspindėjo visų pirma, kad Pietų Koreja dėl muitų atsisakymo jau e, atspindi ES pagrystą norą ateityje e, sumažinti gamybos perkelimą į Pietų Koreją. Kai kas sako, kad e, galimybė susigražinti gamybą iš Pietų Korejos vargiai ar bus e, realios ir turime kalbėti apie mechanizmo efektyvumą. Ta efektyvumą mes e, nulemsime patys, nepriklausomai įgyvendinami laisvos priekybos sutartys. Visos valstybės narės yra pasiryžusios e, dirbti efektyviai įgyvendinant šią sutartį. Be to, sąjunga ir toliau turėtų atsisakyti muitų e, sistemos ar susigražinti muitus, kaip kad numatyta laisvos priekybos sutartise, nors ateities tokiuose sutartise apie mūtų sugrįžimą bus kalbama mažiau. Čia, manau, aš jau ir baigsiu kalbėti apie automobilių pramonę. Buvo pateiktas klausimas taip pat dėl santykių su Ukraina. Ir apie bandymus blokuoti Juotkalnyje. Per pasaulio priekybos organizacijos ministrų susitikimą Ženevoje ES labai tvirtai paremė Juotkalnyjos įstojimą į pasaulio prekybos organizaciją ir labai aiškiai pareiškė, kad e, reikalavimai, kuriuos Ukraina kelia Juotkalnyjei, nėra priimtini dabartinėme etape. Then, uh, had, uh... Rusijos klausimas, santykiai su Rusija, muitų sąjunga su Baltarusija ir Kazahstanu. Manau, kad, kaip jau sakiau savo kalboje, Europos Sąjungai labai svarbu, kad Rusija įstotų į pasaulio priekybos organizaciją tokiomis pat sąlygomis kaip ir kitos PPO narės. Dėl muitų sąjungos e, su Baltarusija ir Kazahstanu iš Maskvos matome skirtingų signalų. Todėl norime, kad ji pateiktų labai aišku e, pareiškimą, kad narystė PPO išlieka Rusijos prioritetas. Su Rusijos vadovais neseniai sustikome Stoholme ir Rusijos atstovai aiškiai pasakė, kad jie norėtų tęsti dėrybą su e, pasaulio priekybos organizacija dėl narystės joje. Ir tą Rusija darytų kaip viena valstybė. Then uh, we had uh, a question uh, from Toliau klausimas iš Bernd Lange iš socialdemokratų frakcijos apie TRIPS ir besivystančių šalių klausimus. Taip pat buvo klausima apie Kolumbiją daugelio parlamentarų, todėl aš pabandysiu atsakyti šiuos klausimus kartu. Taip pat e, sureaguosiu į pastabas dėl Lisabono sutarties. Tokiu būdu būsiu atsakiusi visus jūsų klausimus. Taigi pradedu nuo trips. Kaip jau puikiai žinome, ES pripažįsta, e, kaip svarbu besivystančiam šalims gauti vaistus. E, taip pat e, yra paskelbusi, kaip trips turi poveikio vieš, visuomenės veikatai. Ir dvišalės priekybos sutartys su besvysančiomis šalimis dėl trips jau vyksta. E, tokie susitarimai yra, dėl trips yra labai svarbus, nes tokiu būdu užtikrinsime bendrą pusiausvyrą santykiuose su tomis šalimis ir e, Europos Sąjunga e, supranta, kad reikia kiekvieną dėrybinę partnerį įvertinti atskirai, įvertinant jos išsivystimo lygį ir mm, jų poziciją dėrybose dėl Kolumbijos. Pirmiausia, prisiminkime, kad mm, Kolumbijoje profsąjungininkai patiria smurtą ir spaudimą. Ir tai ES kelia rimtą susirūpinimą. Pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisės viršenybė yra ES užsienio politikos kertinis akmuo. Politinis dialogas, įskaitant ir žmogaus teisų klausimais, yra susitarimo su Kolumbija neatskiriama dalis. ES yra pradėjusi dialogą vietoje dėl žmogaus teisų Kolumbijoje O pati asmeniškai aš norėčiau pridurti, kad mano nuomonė yra labai svarbu, kad palaikytume ryšį su tomis šalimis ir tokiu būdu prisidėtume prie prekybos palengvinimo. ES įmonės ir bendrovės turėtų žinoti, kaip e, reikia elgtis dėl žmogaus teisų ir panašiai. Mes turime parodyti, vietos žmonėms, kad socialinė atsakomybė mums yra labai reikšminga. Tai būtų puikus būdas pademonstruoti žmogaus teisės realybėje. Yes. And... Na kągi, taip pat buvo užduotas klausimas dėl Lisabonos sutarties. Na, Pradėsiu nuo to, jog labai malonu, jog naujos tartis įsigaliojo ir, kaip ir minėjau mano pasisakymo metu prieš tai, Europos parlamento įtaka gerokai išauks, kadangi bus taikoma bendro sprendimo procedūra daug plačiau. Be to, labai svarbu ir tai, kad tiek parlamentas, tiek taryba, tiek ir komisija privalės labai tampriai bendradarbiauti tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas darbo procesas. Įvyks diskusijas tarp parlamento ir tarybos dėl to, kaip turėtų būti konkrečiai suformuoluotas ir apibrieštas bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, kaip parlamentas turėtų būti informuojamas apie įvairius klausimus. Na, žinau, kad šios diskusijos jau prasidėjo. Na, kai dėl e, tos informacijos, kuri bus teikiama parlamentui pobūdžio ir mastų, tai pirmininkaujantis šalis mano, jog parlamentas turės teisę gauti tas pačią informaciją um, kaip ir taryba pagal 207 straipsnį, tačiau kaip tai konkrečiai viskas atrodys priklausys nuo susitarimo tarp abiejų institucijų. Na ir vyko uh, Ženevoje susitikimas per pusryčius Europos parlamentarais ir mes, tai yra vyksta susitikimas ir mes šios klausimus praktiškai aptarsime. Na, o kai dėl konkrečių bendradarbiavimo formų tarp institucijų, tai yra parlamento ir priekybos politikos komiteto, tai visa tai taip pat bus aptariama. Na, šiuo metu svarbiausia, kad šis procesas nebūtų vilkinimas, kad jis vyktų sklandžiai, kiek įmanoma veiksmingiau. Na ir labai svarbu, kad parlamentas ir taryba bendrai sustartų dėl geriausio bendradarbiavimo būdo tam, kad nebūtų vilkinamas bendro sprendimo procedūros procesas. Marija Miunis uždavė klausimą dėl bananų. Te galiu tik sutikti, jog kad e, sudarydami susitarimi, susitarimus dėl bananų mes galėtume spręsti daugelį klausimų susijusius su dogos ro, ro, ro, raundo finansavimo. Tai yra sudėtingas klausimas, jis yra susijęs su įvairiais partneriais. Mes turime bananų gamintojų e, Latino Amerikoje, Europoje ir PPO kontekste šis tarimas dėl jo buvo darimas jau 15 metų ir po labai intensyvų dėrybų Ženevoje atrodo komisija labai priartėjo prie sutarimo su uh, suinteresuotomis šalimis ir manau, kad apie tai galėsime gan greitai paskelbti. Štai tiek dėl bananų. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl ekonomikos ir partnerystės sustarimo. na, buvo užduota paklausta, ar buvo padaryta kokios nors pažangos švedės pirmininkamo metu. Ir lankydamasi pas jūs rugsėjo mėnesį minėjau, jog šis klausimas mums labai aktualus, prioritetinis, nes norėtume dėrybose išlaikyti po pagreitį Na ir remiantis 2008 metų tarybos išvadomis bei 2008 metų lapkričio mėnesio tarybos išvadomis taryba bando pasiekti, kad būtų kiek įmanoma greičiau kad e, kiek įmanoma greičiau būtų pasirašytas ekonominės partnerystės sutartis. Na, mes taip pat siekime, kad Kiek įmanoma, kiek įmanoma greičiau būtų įgyventintas forum, valstybių forumas. Na ir manau, kad ypač komisarė Ashton puikiai padirbėjo šios rytį ir prisidėjo prie to, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas dialogė tarp ES ir šalių partnerių. Na ir darbo užduotas klausimas dėl paramos priekybai. Šis klausimas Švedijai visuomet buvo aktualus ir prioritėtinis, dar ir prieš mūsų pirmininkavimą. Mes jam skiriame daug dėmesio, nes iš ties tai svarbu. Ir yra tam ryšys čia ir tarp ekonominės partnerystės sutarimų. Taigi, uh, Na ir kai kalbame apie prekybą, yra labai svarbi techninė pagalba, kuri leidžia užtikrinti prekybos reformas. Ir AKR valstybės nustatys, e, kokie jų yra vystimosi poreikiai ir apie tai informuos. Na ir dialogė su AKR šalimis mes kalbame apie tai, kaip per prekybą galėtume paspartinti, padidinti pajėgumų kūrimą e, tame regione. Tai yra svarbus dalykas. Ir ES nusprendė, kad e, e, su prekyba susijusiai paramai bus skiriama 2 milijardai eurų ir vienas skirs, vieną milijardą skirs valstybės narės, o kitas skirs bendryje ir e, PPO sutikime Ženevai metu šiam klausimai besivystančios šalis skiria labai daug dėmesio ir vyko plačios diskusijos ir buvo išsakytas aiškas susidėmėjimas koordinavimu prekybos, paramos prekybės rytyje. Tai tiek iš mano pusės. Dėkoju už klausimus ir tikiuosi, kad bent jau į daugumą jų man pavyko atsakyti per štai tokį trumpą laiką. Dėkoju. Deja, neturime laiko antram klausimų ir atsakymų raundai. Dėkoju Švedijos ministrai už suteiktą informaciją apie jūsų darbą per pastaruosius šešeris mėnesius ir Dėkuoju kolegoms už klausimus, o jums už tai, kad atsakėte į šios klausimus. ensemble. Well, let's move for... Kągi, pereikime prie ketvirto mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis Europos komisijos priekybos generalinį direktoriumi Davidu Olsolivinanu. Jis yra generalinio prekybos direktorato direktorius. as you know trade in bananas is Kaip žinote, priekyba bananais yra tas klausimas, dėl kurio kyla daug ginčių Europos Sąjungoje. Ir per pastarosius mėnesius įvyko daug susitikimų tam, kad būtų užbaigtas sustarimas. Ir ilgai užtrukė ginčiai dėl bananų muitų į Europos Sąjungą. Kaip žinote, ES e, bananų importas e, buvo ilgų ginčių objektas PPO kontekste ir e, tai. Na ir ypač JAF ir Latino Amerika piktino dabartinis ES bananų importo režimas, pagal kuri yra skiriami dideli muitinė, dideli muitai bananams importuotams mums iš daugumos bananus gaminančių šalių, ypač iš Latino Amerikos šalių. O taip pat e, be muitis bananų importas iš akar šalių. Na, sudarytas sustarimas bus panašus į, į pirminį siūlytą paketą, kai prekybos ministrai sutiko Ženevoje praeitų metų Liepos mėnesį. Taigi bananams nebus, bananai nebus įtraukti į tropinių produktų sąrašą. Na ir ES atsidūrė sudėtingoje uh, padėtyje, nes reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp tarpusavėje konkuruojančių Latino Amerikos bananų gaminančių šalių interesų bei AKR šalių uh, interesų, kurioms bananų eksportas ES yra svarbi pramonės šaka. Taigi, mm, taigi ketiname, kad ger, gerinant ekonominį konkurencingumą, įvairovę bei um, silpninant prisitaikymo socialinės pasiekmes bus sudarytas sutarimas, o Latino Amerikos šalis uh, privalės atsisakyti visų teisinių žingsnių prieš ES PPO kontekste. Na ir tikimės, kad agar šalis sutiks su šiuo susitarimu ir kad Latino Amerikos šalimis bus sudarytas sustarimas, tačiau JAV kol kas nepasirengusi pritarti šiam sustarimui. Taigi labai svarbu sudaryti šios sustarimus, galvojant apie, e, apie galtinius sustarimus su Andien šalimis bei Centrinės Amerikos šalimis. Štai tokia dabartinė padėtis Kągi. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Davidui Osirivanui, jis yra priekybos generalinio direktorato komisijų direktorius. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Žodis jums prašau. Well, much, Chair. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Pirmininkė, jūs puikiai apibendrinote situaciją ir visus aktualius klausimus šioje srityje. Ir dėl dviejų dalykų svarbu pasiekti susitarimą dėl bananų Ženevoje. Visų pirma, we, mes, e, tai, tai yra aktualu dėl daugia šalių e, dėrybų, taip pat dėl to, kad mes netenkiname kai kurių reikalavimų ir tas procesas vykstantis Ženevoje buvo kenksmingas ir mūsų patikimumui. Tai yra, kad mes nepaisome, nedikdame iki galo PPO reikalavimų. Kita priežastis. Dohos dėrybų raunde vienas iš svarbių tikslų, iš kurio kartais juokiuosi, yra štai koks. Mes nenorime, kad bananai būtų laikomi tropinių vaisių, trop, tropikų preke, net jei tai yra vienintelis na, labiausiai paplitęs tropinis vaisius. Nes numatomas labai didelis tropinių vaisių sumažinimas. Ir jeigu bananai bus priskirti tokių gaminių grupiai, tai tarifai tokiems tokiams prekiams bus labai smarkiai sumažinti. Tai savo ruoštų yra susiję su štai kokiu klausimu. Mums reikia ypatingo, užsitikrinti ypatingą statusą bananams Dohos darybų raunde. Jeigu nenorime, kad e, AKR šalis ir kaina, kurią, kurią jos gauna už bananus, nenukentėtų. Taigi dėl banano reikia dėrėtis Dohos darybų raunde. Ir e, šiame raunde yra paliesti aktualūs mūsų interesai. Net ir kalbu apie gaminius, kurie yra ne tik tropinių produktų sąraše. Galime kalbėti apie ryžius, pomidorus ir svarstyti, ar, tai, ar jie gali būti laikomi tropikų prekėmis, bet mes turime į Ženevą atvykti susitarę su partneriais dėl to, kas yra tokių gaminių sąrašas ir mums reikia, kad ypač tinkamai būtų apsaugoti tos, tos, pre, tos prekes, kurios yra gaminamos bendryje. Toliau kalbant apie Dohos raundą ir preferencinio statuso išlaikymą bananams, tai kitos šalis, Dohos raundo šalis, yra suinteresuotos, kad kad e, kitoms prekiams būtų numatytas ilgesnis tarifų e, atsisakymo laikotarpis. Taip pat galutiniai tuo kai kurių prekių tiekėjai yra nesuinteresuoti, kita vertus, tų, ta, ta, tuos planais atsisakyti tarifų, ne, tarifų. Taigi, situacija yra labai sudėtinga. Vienas aktualus jos aspektas yra e, ne, neužsibaigusi ginčio sprendimo procedūra, bananų klausimas e, Dohos darybų raunde. Ir taip pat, e, ar bananai yra tropikų prekė, bei ar dar vienas aktualus dalykas, ar kaina keisis, ar bananų kaina kris ar ne. E, noriu pasakyti, kad mes pasiekėme nemažų, nemažai pasiekėme šioje srityje. Sudarėme sutartį su Latino Amerikos tiekėjais ir AKR valstybėmis, taigi sudarėme sutartį dėl bananų, numatėme ypatingą statusą bananams ir ateityje viskas dėl kurio bus deramasi Dohos darybų raunde, apims ir bananus kaip ypatingo statuso prekę. Susitarėme e, dėl, dėl prekių su Latino Amerikos šalimis, bei susitarėme dėl kainų kitimo, bananų kainų kitimo su uh, Latino Amerikos šalimis ir kolegomis AKR. Tik, tikimasi, kad tas susitarimas bus parafuotas tai bus tarptautinis susitarimas, kurį sudarys Europos Sąjunga. Jį turės patvirtinti taryba ir parlamentas ir pasirašyti. Ir tas susitarimas mums, jums bus pristatytas, jei kartais jis būtų parafuotas. Iškyla dar pora sunkumų, su kuriais susidurėme. Visų pirma, tropinių prekių sąrašas apima kai kuriuos gaminius, kurių atžvilgių tarifinio sistemos tarifų sistemos taikymas yra aktualesnis, pavyzdžiui, Kanadai, Australijai, Latino Amerikos valstybėms ir vyksta dėrybos tarp Latino Amerikos šalių ir tų valstybių, kad būtų susitarta dėl to sąrašo dalies. Mes norėtume, kad viskas būtų užbaigta tuo pat metu, tačiau tai nėra absoliučiai būtina, jei tik tai tropinių prekių sąrašas tos prekes, kurios aktualios ES būtų patvirtintos ir daugiau būtų susitarta su Latino Amerikos šalimis, o taip ir yra. Dar vienas sunkumas. Deja, mes dar nesame susitarę su jungtinėmis valstijomis. Mes pasiūlėme jungtinėms valstijoms prisijungti prie mm, visapusiško to susitarimo su Latino Amerikos valstybėmis. Valstijos pareiškia, kad jos nori truputį atsitraukti ir dėrėtis pačios su Latino Amerikos šalimis ir paskui sudaryti atskirą sutartį su mumis, dėl kurios jau kurį laiką deramės. Man atrodo, kad svarbiausias sunkumas tai yra teisinių formuluočių klausimas sutartyje Pirmininkė, aš esu nekada sakęs, aš nesu teisininkas. Bet, nors aš ir esu baigęs studijavęs teisę ir man niekada nereikia advokatų paslaugų, tačiau šiuo atveju turiu pasakyti, kad su kolegomis teisininkais iš JAV mes e, na, esame įsivėlę tikrai į labai sudėtingų teisinių formuluočių aptarinėjimą. Jie bando formuluoti nepaprastai atsargiai ir labai smulkmeniškai. Ir, ir šioje srityje yra, na, praeitie yra buvę nemažai neįvykdytų, duota neįvykdytų pažadų. Taigi, aš suprantu, kad bandoma viską teisingai sutvarkyti, tinkamai sutvarkyti ir todėl visą tai užtrunka, derantis su jungtinėmis valstybėmis, bandome ieškoti visiems priimtinų teisinių formuluočių. Ir aš tikiuosi, kad to, dėl to sutarimo bus susitarta per atmenčias kelias dienas, tačiau mes nespėsime laiku pristatyti šio pasiūlymų paketo bendrųjų reikalų taryboje PPO e, gruodžio 17 dieną, nors siekiame tai padaryti. Mums svarbu, kad visas paketas E, bananų susitarimas, tropinių prekių sąrašas, kainų kitimą tendencijos bei nuostatos, kaip bananai bus traktuojami ateityje, kad į visą tai atsižvelgtų visi PPO nariai, kad ateityje išvengtume bet kokių netikėtumų ar pasikeitimų. Kaip jau sakiau, gruodžio 17 mes nespėsime parengti ir parafuoti šio susitarimo. Tikriausiai tiesiog ta, tuo darbo tvarkės punktu mes pa, pristatysime pa, situaciją, paaiškinsime, ko pasiekėme. Manau, kad stabilizuosime, sutvirtinsime tekstus, dėl kurių susiturėme su Latino Amerikos kolegomis dėl bananų, tropinių prekių sąrašo ir kainų, kainos keitimo E, sistemos ir tikiuosi, kad su JAV bei kitomis interesuotomis šalimis paskui parafuosime sutartis ir pateiksime jas tarybai ir parlamentui pasirašymui. Aš trumpai klausiausi ministrės pasisakymo pabaigos. Jis sakė, kad tai yra sudėtingos dėrybos. Turiu pasakyti, kad tai yra nepaprastai sudėtingos dėrybos, kaip trimatės, kaip, kaip šachmatų uh, varžybos trimatėje erdvėje. Manau, kad mes tikrai pasieksime istorinio proveržio šiuo klausimu, dėl kurio, kuris sugebėjo. Um, šis klausimas yra buvęs labai rimtų ekonominių ir finansinių krizių priežastimi, dėl, dėl, tų, dėl to, kad buvo neįspręsti šie klausimai, nukentėjo pačios skurdžiausios valstybės. Taigi, manau, kad mums pavyks pasiekti subalansuoto sprendimo, išspręsti šį ilgą laiką jau trunkantį ginčą. Manau, kad tai bus dideliu pasiekimu ES, pasaulio prekybos organizacijai. Ir manau, kad tai bus rimtų indėlių Dohos darybų raunde nes tai reikš, kad mes būsime pabaigę dėrybas dėl vieno svarbaus skyriaus Dohos dėrybų raunde, nes dabar šie, šios dėrybos yra šiek tiek įstrigę. Dėl AKR matmens. Manau, kad kolegos iš Afrikos ir Karibų ramio vandenino valstybių nenoriai, bet vis dėlto pripažįsta, kad tai yra geriausias įmanomas susitarimas, kurio galime tikėtis, jeigu tik tai e, ta preferencinės, preferencinė marža dar toliau nebus sumažinta tropiniams prekiams. Nes tai jiems, tas, tas susitarimas jiems irgi yra naudingas. Ir, kaip pirmininkė, jūs ir minėjote, mes susitarėme dėl programos Ir vėlgi, kaip visada, buvo nukaltas naujas, naujas trumpinys BAM, bananų situacijos keitimo mechanizmas, BAM. Ir akar valstybėms numatytos atitinkamos priemonės pagal tą mechanizmą. Aš tikiuosi, kad kolegos iš tų šalių pripažins, kad tai yra ir juos tenkinantis rezultatas ir kad tai na, visiems yra laimėjimas. Ačiū. Excessive... Ačiū, Davidai, už tokią išsame informaciją apie šios sutarties dabartinę būklę. O dabar aš suteiksiu žodį kolegoms. Boskurt iš socialistų. Misijas. Paskui. Goedemorgen, uh, dank u wel voor uw inleiding. Labas rytas, ačiū už įžangą. Aš nesu šio komiteto narė, bet esu delegacijos ryšiams su Centrinė Amerika pirmininkė. Esu socialistė, kaip žinia. Ir turiu visą eilę klausimų dėl to, ką jūs norėjote pasakyti. Vienas klausimas yra susijęs su tuo, ką ką tik pasakė pirmininkas socialiniai padariniai ir jų įveikimas. Jūs apie tai daugiau nekalbėjote, tada aš norėčiau sužinoti, kas buvo sutarta tą kryptimį, kaip su socialiniais padariniais bus susidorota tose šalise. Ir taip pat turiu klausimą dėl AKR valstybių. Man nebuvo iki galo aišku, ką jūs norėt pasakyti. Jūs teigiate, kad jos susitarė dėl kažko, dėl ko, aš norėčiau sužinoti. O kitas klausimas yra susijęs su Centrinė Amerika. Žinoma, tai bus netiesiogiai su jumis susijęs klausimas. Kaip žinote, yra labai pasiektas svarbus asociacijos sutarties su Centrinė Amerika etapas. Kai e, jis pasibaigs, kokių, e, kokios įtakos tai turės dabar vykstančiams daryboms su visų regionu. Ačiū, atsiprašau, kad jūsų pavardę neteisingai ištariau, sako pirmininkas. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Davidas Martinas. Dar kartą socialistų frakcijos vardu. Labai trumpai. Aš norėjau paprašyti dar kartą viską pakartoti, bet nedarysiu to. Viskas labai aišku, dabar aš kur kas geriau suprantu padėtį negu prieš tai išsupratau. Kartu su kolegomis praeitą savaitę lankėmės Ruandoje ir mums iš AKR valstybių susidarė nelabai geras įspūdis apie tą susitarimą. Atrodė, kad to šalis yra gala nenoriai nusiteikusios jos atžvilgių. Kaip Jūs galvojate, kiek tos AKR valstybės yra nenoriai nusiteikusios kiek jų nuomonė skiriasi ir ar jeigu bus pasiektas konsensusas, ar jis iš tikrųjų bus tvarus. Turime tą BAM mechanizmą. Bet ar yra atliktas poveikio vertinimas? Ar tie pinigai, kurie yra siūlomi remti AKR valstybės, bus e, maksimali suma, kiek mes galime savo leisti? Ar tai yra galutinės limitas? Ar pakankamai gerai yra įvertinti ekonominiai padariniai, kuriuos e, šies, šis mechanizmas turės konkrečioms AKR valstybėms. Arif, eh, Merci, Irgi socialistų frakcijos narys Karijadį. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, e, bet aš ne viską čia suprantu, noriu pasakyti ir aš labai kukliai ir atsargiai kalbėsiu. E, iš esmės AKR valstybėse vyksta preferencijų erozija. Ka čikita Europoje yra užkariavusi Europą. Aš žinau, kad čikita laimėjo, nes šiandien rinkoje didžioji dalis bananų ateina iš dolerio zonos. Toks susitarimas tą tik užaštrins. Ir e, tik tai pratesime tai, kas jau yra padaryta Aš suprantu, kad jūs labai daug dirbate skirtingose grupėse ir diskusijų klubuose, bet e, atrodo, kad nieko nebuvo parengta nei lomės, nei kotonų susitarimuose. Jau tada galėjome paaiškinti gamintojams, kad jie turi renktis ateičiai, kai reikalai kitaip klostysis. Jie turėjo pasirengti tokiems padariniams, kokius turime dabar. Kaip visada, vėluojame. Šiandien siūlome, kad smulkus gamintojai gali e, diversifikuoti savo gamybą. Kaip? Mes jų neparengėme tam. Dėl BAM mechanizmo. Ten yra siūlomos labai konkrečios sumas - 110 milijonų, paskui 180 milijonų. Kiek žinau, buvo net pateiktas prašymas 250 milijonų iš pradžių suteikti. Bet manau, kad čia viskas yra daroma neteisingai. Ką komisija daro kaip papildomas priemonės? Kokios bus tos priemonės, ar jos bus ilgalaikės ar laikinos? Ar yra sukurta politika, kokia, ar yra kokia politikos vizija dėl to, kaip bus elgiamasi su tomis šalimis gamintojomis, kurios nugenties labiau negu Europos gamintojai. Ar turit kokių idėjų apie pagalbos besivysančiam šalims politiką, nes kaip žinia, tos šalis negalės konkuruoti su stambiaisiais gamintojais dolerio zonoje? Harlem Desir, thank you. Harlem Desir, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai e, papildysiu tai, ką sakė kolega ką tik. Jūs kalbėjote apie susitarimo diplomatinę ir teisinę pusę. Be abejonės reikia rasti sprendimą, bet jūs nekalbėjote apie ekonominius aspektus ir ekonominį foną. Kiek aš suprantu, tarifų sumažimas AKR šalims 35 procentais, o ne padidinimas iki 80 procentų, jeigu bananai būtų įvardinami kaip tropiniai produktai, yra pozityvus. Bet kokio poveikio tai turės jų galimybėms patekti į Europos rinką, turiu galvoje AKR valstybių eksportą. Aš noriu priminti tai, ką sakė Davidas Martinas. Buvo atlikta studija dėl BAM padarinių. BAM turėtų tarsi e, atsverti visą neigiamą poveikį. Bet jūsų nuomonė, kaip ES gali padėti gamintojams, kad jie galėtų pradėti gaminti kažką kito? Man buvo įdomu sužinoti Europos komisijos nuomonę apie ekonominį šoką, kurį galėtume įvardinti konkrečiais statistiniais duomenimis. Taip pat galėtume įvertinti, kokį poveikį tai turės Europos ultraperiniuose regionuose gyvenantiems gamintojams. Ką galėtume čia nuveikti? Davidas Martinas. Aš nežinau kodėl, bet kad ir pakalbėjo apie Čikitą ir aš norėjau prisiminti, koks bus Panamos uh, vaidmuo. Ar jie pasiraštų sustarimą ar ne? Ja, Trumpas klausimas. Na, tas sutarimas dėl bananų yra susijęs su tropiniu produktų sąrašu ir problema yra tikriausiai štai kokia. AKR valstybės darybų metu domintų e, sabėjoti dėl uh, preferencinių tarifų kitiems trofiniams produktais ir tikriausiai ištarimas dėl bananų tikriausiai turėtų rimtų pasiekmių susitarimams dėl kitų gaminių patenkančių į tropinių produktų kategoriją. Ačiū. Suteiksiu žodį mūsų ekspertų atsakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju nariams už šios klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į keletą iš jūsų klausimą dėl ekonominių ir socialinių šis turimo pasiekmių. Na, aišku, galtinis rezultatas yra tolimesnis e, preferencijų AKR šalim mažinimas. Na ir bijau, kad to nepavyks išvengti nes jeigu pirmiausia norime susitarti su Latino Amerikos šalimis, ir čia yra ir tam tikrų pramoninių interesų, tai kita vertus nepamirškime, kad tai yra neturtingos šalis, kurioms bananų eksportas yra svarbus veiksnys užtikrintantis jų šalies žmonių gerovę. Ir e, Latin... taigi dabar čia tarsi prieš pastatomas e, neturtingos Latino Amerikos šalis prieš neturtingas AKR šalis. Tai ir yra dilema. Bet e, net jeigu galvojame apie 76 metų starimą, tai nuo to laiko AKR šalis ne, ne, truputėlį padidino savo rinkos dalį. Ir Bet vėl, kita vertus, AKR eksportai į ES nėra tokie maži. Ir labai sudėtinga dabar prognozuoti, kokie bus galimi tarifai, tai, nes yra įvairių mechanizmo aspektų, pavyzdžiui, galimybė padidinti bananų prie gamybą AKR Latino Amerikos šalyse, modernizuoti ją. Ja Na ir šiuo metu dar negalime teikti, kad šio susitarimo su Latino Amerikos šalimis dėka gerokai sumažės AKR eksporto dalis. Bet aišku, labai sudėtinga prognozuoti konkrečias pasiekmes. Manau, kad galiausiai AKR šalis nors ir nenori, bet sutiks, kad tai yra vienintelis būdas, kuris joms suteiktų tam tikrų garantijų atvejai, ateičiai. Tai yra e, primtonos galimybės mažinti tarifus ateityje. Na ir tie mažymai vyks per 7-8 metus. Kita vertus, tuo pačiu metu bus suteikiamos garantijos ir susijusios su preferencijų mažymu, tai minėjo panas Šulcis. Na, norėčiau nesutikti su ponu Arifu, kad, kad mes neparengime kolegų iš akar šalių šio, šiai galimybei. Na ir yra iš viso numatyta skirti milijardinės parmasumas AKR šalyse. 200 e, milijonų bus e, skirta papildomai prie tų 800 milijonų, kurie jau buvo skirti. Taigi negalima teikti, kad akar šalis nežinojo, e, kas jų laukia ir mes tiesą sakant padedame akar šalims prisitaikyti prie šių pokėčių ir tai leidžia joms pristaikyti savo teisinę poziciją ir dalyvauti dėrybose. Na, na ir iš 23 uh, milijardų skir paramos skirtos AKR uh, šalims bus skiriama parama ir bananų ekspertui ir 2 milijardai bus skiriami papildomai be jau skirtų lėšų tam, kad šios šalis galėtų prisitaikyti prie šios tyrimo um, pasiekmių. Dėl Europos gamintojų, tai mes aišku atsižvelgime į jų poreikius, tačiau reikia pasakyti, kad bananų gamyba yra skiriamas didžiausias žemės ūkio subsidijos Europos Sąjungoje. Taigi mes atsižvelgėme į šio sektoriaus uh, žmonių poreikius, yra numatytas atitinkamas programavimas, tačiau reikia nepamiršti, kad e, ir Latino Amerikos e, eksportuotojai yra iš neturtingų šalių ir ilgą laiką jiems buvo taikomi dideli tarifai, nežiūrint to, kad kitiems tuo tarpu buvo teikiamas didelis preferencijos ir nuolaidos. Taigi Ženevoje bandome išlyginti šią nepakankamą pusiausvyrą. Taigi dėl AKR pozicijos dėl starimo. Tai su AKR šalimis vyko labai plataus masto diskusijos. Aš net nenoriu. Uh, paskaičiuoti, kiek teko skirti laiko, pastangų, lėšų šiam diskusijoms. Žmonėm teko dėrėtis uždarose patalpose dienų dienas. E, AKR šalis turėjo savo sąrašus, Latino Amerikos šalis turėjo savo sąrašus, mes derinome tos sąrašus ir mes tikrai labai stengiamės negaliu užkirsti kelio tam, kad kas nors iš ekar šalių jums skūsis, išsakys kritinių pastabų, tačiau mes bandėme atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių interesus ir pavyko pasiekti, kad ekar šalis nors ir nenorai sutiko su šiuo tyrimu, nes tai yra vienintelis būdas. Na, O Latino Amerikos šalis tai taip su visomis uh, e, tiekėjų šalėmis beveik pavyko sutarti, tai nebuvo paprasta, nes e, tai yra skirtingos šalis su skirtingais interesais ir skirtingais politiniais prioritetais ir spaudimu. Um, tai nėra homogeniška grupė. Tačiau Ženevoje pavyko vis dėlto pasiekti sutarimo, turime tekstą ir tai greičiausias bus greičiausias metu pasirašytas. O kai e, pasiekmes FDS darybams, tai yra dvi galimos pasiekmes. Jeigu mes susirsime Ženevoje dvišalių pagrindų dėl banano, tai tuomet galėsime bandyti bandyti baigti dėrybas dėl laisvos prekybos sutarimų su Peru, Kolumbija ir Centrinės Amerikos šalimis. Na, mes, na, dėl bananų mes negalėjome patenkinti visų norų, todėl dabar dėl darybose dėl laisvų laisvos prekybos sutarimų jos taip pat susilaiko nuo uh, didelių kompromisų bet vis dėlto Centrinės Amerikos šalims, Kolumbija ir Peru, šie laisvos prekybos tarimai patys savaime duos daug naudos. Pone Šulcai, atsiprašau, ar gal ne visai supratau jūsų klausimą e, susijusi su tropiniais produktais, bet jeigu teisingai supratau, tai jūs klausite, ar nekils problemų dėl kitų produktų įtrauktų tropinių gaminių sąrašą ir vienas iš daugelio šių darybų tikslų buvo dabar susitarti ir sudarinti tropinių gaminių sąrašą. Na, kai kurie MFN tropinių gaminių tiekėjai labai plačiai žiūri į tropinio gaminio apibriešti. Jie daugą laiko uh, E, tropinių gaminių, ko mes nelaikome dėl gamybos pobūdžio. Taigi vienas iš dėrybų rezultatas yra susitarimas dėl šio tropinio gaminių sąrašo, kuris yra primtinas tiek mums, tiek ir Latino Amerikos šalims. Nes ir tai Dohos vystimas raundo žemės ūkio prekių dalis. Na ir tai yra vienas iš dėrybų dėl žemės ūkio gaminių elementų. Pone pirmininkė, man labai suprantama, kodėl buvo užduotas klausimas dėl socialinių ir ekonominių pasiekmių. AKR požiūrių būtų gerai, jeigu mums nereikėtų priimti šių sustarimų, bet mes turime uh, ir teisinį imperatyvą. Ir taip pat turime, mes privalome dėrėtis, nes e, mes norime įtraukti Latino Amerikos šalis į Dohos darybų raundą dėl bananų. Taigi reikia su mumis tartis. O taip pat mes ir moraliniu požiūriu privalome dėrėtis dėl šio klausimo. Na, visame šiame klausimų kontekste ES neretai su kai kuriomis iš Latino Amerikos šalimis elgesi nesažiningai bananų klausimų. Taigi, ir dabar AKR šalis, ES kaip besidarintis šalis ir Latino Amerikos šalis e, yra visos interesuotos susitarimu ir tuo, kad jis būtų pasiektas. Dėkoju už šią labai naudingą informaciją bei pastabas, kuriamis atsakėte į klausimus. Na, jūs pateikite mums pastabų ir raštu. Dėkojame už jas, taigi dabar galime labai gerai įsivaizduoti, kokia yra dėrybų padėtis ir kokios yra perspektyvos. Dėkuoju. Our... Pereikime prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besivystančiams šalims ir visomajam bendradarbiavimui aptarimo. Numatytas keitimasis nuomonėmis šią temą. Vystimosi komitetas nu-, nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą šią temą ir mes rengėme nuomonę. Prasidėjus pasaulinėje ekonomikos krizėje, kriziai, kuri kilo Junktinėse valstijose ir pasklido visame pasaulyje. Šios krizės poveikis vis aštriau jaučiamas besivystančiose ir augančios ekonomikos šalyse. Ypač, pažiūrėjau, dėl sumažėjusių tiesioginių užsienio investicijų. Uh, Kai kurių šalių ekonomikos jau atsigauna, tačiau skurdžios valstybės vis dar stipriai jaučia finansinės ir ekonomikos krizės poveikį ir pasaulinio nuosmukio poveikį. Ir būtent todėl mums reikia kalbėti šiuo klausimu. Ir dabar aš suteiksiu žodį Merija Munis, komiteto nuomonės rengėjai, kuri pristatys šią temą. Prašom, žodis Jums. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip atrodo, yra ženklų, jog ekonomika atsigauna, tačiau besivystančios šalis susiduria su labai rimtomis e, pasiekmėmis, kuri kelia grėsmę pastaruo metu pasiekti ekonominiai pažangai, ypač pažangai kovojant su skurdu bei siekiant tūkstantmečio tikslu, kadangi nepakankamai buvo reglamentuotos finansų rinkos, kas sukėlė krizę, bet tai taip pat sumažino besivystančių šalių galimybę reaguoti. Na, būtina finan reglamentuoti finansinių institucijų veiklą. Dėl, dėl to buvo sutarta Vašingtone. Na, sumažėjo poreikis finansavimui e, besivystančiose šalyse ir tai rodo, jog krizė išsiplėtė ir į besivystančias šalis. 2009 metais augančios ekonomikos ir besivystančių šalių ekonomikos augimas gerai pasimažė lyginant su 2007 metais. Ir trečdalius mažiau lyginant su 2008 metais. Ir greičiausiai šis situacijos teks dar keletą metų tarptautinė Na ir tarptautinės darbo organizacijos duomenimis labai išauks nedarbas. Na ir tai tiesiog atsilieps ir uh, prekybai ir maždaug 20 procentų sumažės e, prekybos apimtis. Na, o praeitais Na ir tiek besivystančiose šalise, tiek ir augančios ekonomikos šalise gerokai sumažės prekybos balansas, suprastės ir mokėjimo balansas, šalis negalės investuoti ir todėl dar labiau išauks jų įsiskolinimas. Išsivystyčių šalių protekcistinė veikla trukdo besivystančių šalių vystimasi, tai minėjo ir komisija, ir todėl labai svarbu, kad rinkos išliktų atviros tam, kad galima būtų kovoti su ekonominiu nuosminkiu, kad būtų užtikrintas ekonominis augimas, tai svarbu tiek besivystančio, tiek ir išsivystančiose šalyse. Labai svarbu užkirsti kelią uh, finansavimo galimybėms uh, kristi besivystančiose šalikėse. Tarptautinis valiutos fondas turėtų uh, teikti atitinkamą finansavimą, padidėjo um, dviem punktais um, investicijos, o 7 procentai sumažėjo, sumažėjo eks, emigrantų siunčiamos lėšos namo. Na ir visi šie skaičiai iliustruoja, kuo remiasi mūsų nuomonė dėl gerelro pranešimo aplinkosaugos komitete. Jis yra, pranešimas yra neblogai suderintas, tačiau manau, kad pranešime reikėtų pasirinkti tą kryptį, kurią čia dabar nubrėžiau. Aišku, mielai sureaguosiu jūsų pastabas, tačiau man svarbiausia yra štai kas. Būtent atkreipti dėmesį tai, jog Europos užsienio veiksmai būtų logiški ir nuoseklus tam, kad būtų liberalizuotas vystimasis, be kita ko ir besivystančiose šalyse. Taip pat reikia nepamiršti socialinių aspektų, kaip pavyzdžiui e, siekis užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, taip pat reikėtų čia šiame kontekste nepamiršti E, Dohos raundo dėrybų 2010 metais bananų starimo ir manau, kad e, tokiu būdu galima būtų besivystančiose šalkise užtikrinti augimą, stabilizuoti vartotojų kainas. Buvo numatyta skirti tolimesnę paramą, 2 milijardai eurų, 2 milijardai, e, milijardas skirs valstybės narės, milijardą komisija būtina plėsti priekybinius ryšius tam, kad e, tai taip pat padėtų kovoti su skurdu. Ir labai svarbus skaidrumas, skaidrumas tam, kad žinotume, kam buvo skirtas lėšas. Taip pat e, komisija turėtų aktyviau imtis veiksmų tam, kad būtų užtikrinta finansinių institucijų veiklos priežiūra. Norėčiau pabrėžti, jog reikėtų pagerinti besivystančių šalių prieigą prie finansavimo. Pavyzdžiui, galėtume padėti skirti kapitalo vietiniams vystimasi bankams. Taip pat reikėtų suintensyvinti priekybą su pietų šalimis, aišku, nekeikiant daugia šaliams tarptautiniams dėrybams, tačiau atrodo, šių dėrybių srityje pasiekta pažangos, bet nežiūrint to vis tiek reikia taikyti alternatyvės priemonės. Štai tokia mano nuomonė. Mėl atsižvelgsiu jūsų pastabas ir mintis ir tokiu būdu galėsime papildyti pranešimą, kuris šiaip ar taip yra labai išsamus ir beje rengiamas vystymas komitete. Uh, Dėkoju už tai, kad uh, apžvelgėte situaciją besivystančiose valstybėse. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui ponui Alex I. Jones. Right, please, Matau komisijos atstovas dešinėje. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu visų pirma norėtume padėkoti už ataskaitos projektą, kuris buvo pristatytas e, komitete iš ryto. E, komisija sutinka su daugeliu dalykų, kurie išdėstyti ataskaitoje rūpestį, su rūpestį bekeliančiais klausimais. Norime pabrėžti, kad komisija labai greitai sureagavo ir viena iš pirmųjų pripažino, kad krize labai rimtai įtakoja ir besivystančias šalis. Kaip žinia, komisija pateikė komunikatą balandžio mėnesį po G20 viršūnių susitikimo Londone. Ten išvardintos e, priemonės, kuriomis galima padėti besivystančioms šalims susidoroti su krize. E, labai daugelį šių priemonių šių metų gegužę patvirtino taryba. Kai kurios iš šių pagrindinių priemonių visų pirma yra susijusios su E, įsipareigojimų e, gerbimu, ODA įsipareigojimų e, gerbimu. Taip pat yra nustatytas instrumentas, kuris, kuris skirtas toms valstybėms, kurios yra labiausiai nukentėjusios. Ir E, juo yra numatoma, kad toms valstybėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, būtų e, suteikiamos dotacijos. Taip pat numatyta, kad e, iš šios dotacijos pirmosios tokios valstybės naudą gaus iki metų pabaigos, o kitos valstybės 2010. -aisiais jiem bus pritaikytas Vulnerability Flex instrumentas. Taip pat komisija šiomis priemonėmis e, kovos ir su mokeš, lengvatinių mokesčių zonų reiškiniu. Taip pat numatys papildomas priemonės infrastruktūros patikos fondams. Mielai suteiksiu žodį kolegoms, kurie jums galėtų pateikti daugiau informacijos apie aspektus susijusius su prekyba arba VFLEX e, mokesčių lengvatinėmis zonomis. Mielai ir aš leisiu pasisakyti kitiems komisijos nariams. Jei tokių yra. Sorry, Chairman, but, uh, from, uh, is... Atsiprašau, pirmininkė, iš priekybos pusės niekas negali pakalbėti šią temą. Žinome, kad e, dėl šios, už šią ataskaitą yra atsakingas DB komitetas. Um, uh, okay. So I'll now, I'll now give the floor to other members. Tad dabar suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams, kad e, pakomentuotų šią temą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. David Martin. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pasveikinti Mariją, parengus labai gražų, gerą pranešimą. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad analizė labai aiški, išvados labai aiškios, atitinka mūsų dvasę. Tik noriu pabrėžti, e, po, ypač po komisijos komentaro, kad svarbu labai pabrėžti prekybos elementą šiame kontekste užuot kartojus tai, ką e, plėtros komitetas sakė. Manau, kad E, rinka dar turi būti atverta e, besivystančioms valstybėms, e, ypač krizės akivaizdoje. Taip pat svarbu išnagrinėti mūsų psichosanitarinės priemonės, kurių, rei, kurių reikalavimų reikia laikyti ir užtik, užtikrinti, kad besivystančios šalis galėtų prieiti prie mūsų e, rinkos. Man vis dar neramu dėl to, kad prekyba e, nėra mūsų plėtros politikos dalimi iki šiol. Ir manome, kad šie du dalykai yra tikrai tarpusavės smarkiai susiję. Ir Mm, svarbu, kad generalinis priekybos direktoratas nepaliktų šito klausimo vien plėtros uh, direktoratui. Ačiū. Taip, teisingai. Prekyba turėtų būti mūsų plėtros strategijos dalimi. Ar Marija norėtų dar ką nors pasakyti, baigiant šią diskusiją? Labai ačiū už komisijos ir Davido Martino komentarus. Aš parengsiu nuomonės projektą, kad mes galėtume tęsti diskusiją, kurią remdamiesi galėtume pateikti komiteto pakeitimus. Tikiuosi, labai dėl jų nebus diskutuojama ir dėl jų bus sutarta. Ačiū. Let's go. Mm-hmm. first exchange of views will take place in this today. today. That's done. The consideration of draft opinion on the 27th January. The deadline for e, Nuomonės projekto svarstymas vyks sausio 27. Pakeitimai turi būti pateikti iki kovo antrosios. Nuomonė turi būti priimta vasario 23. E, and the adoption of the report is previewed for the first of Ir numatyta, kad mm, pranešimą reikia patvirtinti kovo pirmą. Tada pereiname dabar prie šeštojo darbo tvarkės klausimo - ES politikos suderinamumas, vystimosi labui ir papildytos oficialios paramos, ir papildytos oficialios paramos vystimuisi idėja. Šiuo klausimu keisimės nuomonėmis. Kaip žinote, pirmą kartą e, ši idėja buvo pristatyta, pirmiausia įdėkta, pristatyta Mastrichto sutartyje tai yra visų ES politikų, ypač išorės politikų suderinamumas. Ir jie, e, ši idėja taip pat turi Lisabono sutartie teisinį pagrindą. E, ES politikos neturi prieštarauti viena kitai ir visos turi, turėti vieno, vien, turi būti laikomos vienodos. Šių metų rugsėjai komisija parengė e, komunikatą politikos suderinamumas plėtrai, e, nustatantis politikos struktūrą e, visai Europos e, Sąjungai. Ir čia numatyta, kad komisija turi kas pusę metų pra, parengti pranešimą apie politikos suderinamumo tendencijas ir pasiekimus parlamentas raginamas parengti savo iniciatyvos pranešimą apie politikos suderinamumą remiantis šiuo komitetu. Mūsų komitetas e, nusprendė e, taip pat parengti nuomonę ir turėtume na, padiskutuoti šio klausimu ir labai greitai. Mūsų koordinatorių susitikimas e, turėjo prasidėti 11.30, tad atsiprašau, kad vėluojame. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį. Pranešimo referentui. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, nes turime nedaug laiko. Norėčiau tiesiog pirminę savo mintis išdėstyti. Kodėl mūsų prašoma parengti nuomonę apie politikos suderinamumą vystimosi labui? E, todėl, kad tai, kas vyksta viename ekonominėme pasaulio bloke, labai smarkiai įtakoja visą pasaulį. Tai parodė dabartinė e, tarptautinio kapitalizmo krizė, kuri labai smarkiai įtakojo besivystančias valstybės, neturtingas valstybės, pačias neturtingiausias. Ir dešimt metų spekuliantai e, lošė finansų rinkose Londone ir Niujorke, o tai e, atve, privedė mus prie katastrofiškų pasiekmių patiems neturtingiausiams besivystančiose šalyse. Manau, kad e, priekybos srityje turėtume įvertinti, kokie iš tiesų yra Europos priekybos susitarimai. Turime uh, vertinti ES poziciją dėl vystimosi bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, savo sutartyse ES sako, jog remia tvarę ekonominę ir socialinę plėtrą besivystančiose valstybėse ir ypatingai labiausiai nuskriustose valstybėse. Pasisako už kampaniją prieš skurdą tose valstybėse, o 78 straipsnis numato, kad bendryje atsižvelgs į tikslus, kurie numatyti 177, 177 straipsnėje. E, tas straipsnis yra numatytas politinėme dokumente skirtame besivystančioms valstybėms e, Komisijos tarybos ir parlamento pirmininkai pasirašė Europos e, plėtros konsensusą, kurio vienas iš tikslų buvo kovoti su skurdu e, iki 2015 metų. Ši kova e, taip pat siekia subalansuoti veiklą nukreiptą į žmogiškąją plėtrą bei gamtinių resursų E, apsaugą bei ekonominę plėtrą iš kitos pusės. Tad, ponė pirmininkė, norėčiau teikti, kad jeigu pasižiūrėtume į tai, ką komisija teigia savo globalios strategijos dokumente parengtame 2008 metais, e, dėl to, ką jis siekia e, savo susitarimais pasiekti, tai yra laisvais priekybos, laisvos priekybos sustarimais, partnerystės sustarimais ir taip toliau, tai e, siekiama e, spręsti apribojimų prie gamtinių išteklių e, klausimą. E, E, siekiama nustatyti griežtesnės e, priekybo, lėtinės nusavybės paslaugų, investicijų, e, viešųjų pirkimų ir, ko, ir konkursų taisyklės. Komisijos taisyklės, komisijos paslaugos yra ES kertinis akmuo. Prieiga prie rinkos, anot komisijos, yra labai prasta. Tad iš tiesų reikia rasti pusiausvyrą tarp tikrųjų veiksmų, kurių imasi ES ir e, tarp e, to, ką ES teigia savo e, steigimo sutartyse. Pone pirmininkė, aš siūlyčiau e, savo pradinėme projekte štai ką. Mes turime E, paimti tam tikrus pavyzdžius, kas deklaruota priekybos susitirimuose ir kas iš tikrųjų dedasi, per, kas dėjosi per pastaruosius dešimt metų. Ir e, susijęti tai su keliais priekybos elementais, e, andėjų, andė, antien bendruomenę ir kitas priekybos sutartis. Ir reikia taip pat pasižiūrėti į Kariform susitarimą, vieną iš naujausių, kur ten yra labai daug ginčytinų aspektų dėl to, kad jie nenoseklus nelabai susiję su priekyba. Ir norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šio klausimu. Kai buvo rengiamas pasiūlymas, komisijos pasiūlymas dėl politikos nuseklumo buvo norima iš viso neliesti priekybos klausimo. Mane tai labai nustebino. Taryba visgi griežtai reikalavo gražinti priekybos aspektą. Įdomu, kas už to slypėjo. Kitas klausimas, kurį noriu panagrinėti. Komisija teigia, pavyzdžiui, kai kalba apie savo oficialią plėtros e, pagalbą. Finansiniai srautai, e, kurie nesusiję su viešaja pagalba, gali būti efektyvesni. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad plėtrą reikia perduoti privačioms institucijoms ar finansinėms? Ką tai reiškia? Siūlyčiau, kad besivystančių šalių tautos, daugia nacionalinės organizacijos labai aiškiai išdėstytų sąlygas, kurių e, jie turės laikytis, e, kai atvers e, savo rinkas tam tikroms žaliavoms. Aš manau, kad Čia e, slypi labai didelė dichotomija tarp to, ką ES iš tiesų teigia daranti e, m, besivystančiams valstybėms ir tarp to, kaip yra iš tikrųjų realybėje. Ačiū už tai, kad paaiškinote, kaip jūs įsivaizduojate rengiamą nuomonę. Dabar šiek tiek laiko komentarams ir pastaboms iš kitų komiteto narių. Apie šį klausimą ar kas norėtų pasisakyti? Ne. Davidas Martinas, prašom. Labai trumpai. Išvada, manau, visiškai teisinga. Labai ženkliai nesutampa skirtingi mūsų vystimosi politikos aspektai ir ne visuomet mes dirbame nusekliai. Su Švedijos ministre kalbantis mes kalbėjome apie galimybę gauti vaistus Mes visai pagristai labai daug lėšų per pagalbą visisinčiam šalims e, padedame, e, klaus, e, padedame sritims, kurios kenčia nuo živ ir AIDS. Ir intelektinės nuosavybės teisų įtvirtinimas leistų kai kuriems žmonėms lengviau gauti pigius vaistus. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuriuos turėtume įrašyti į darbo tvarkę pirmų punktų. Su švedijos ministre kalbėdami gavome tokį patvirtinimą, tačiau labai dažnai girdime priešingų ženklų. Dėrybos tarp mūsų ir besivystančios šalių e, susiduria su tokiomis sąlygomis, kurios yra visiškai nepriimtinas. Dėl bendro pobūdžio netitikimų. Viena iš sričių, kurioje reikėtų patobulėti, yra mm, ekonominio tvarumo poveikio įvertinimas kai pradėjome dirbti su trečiosiomis šalimis, kai pradedame dirbti su trečiosiomis šalimis ir išanalizuojame, kaip mes jas vertinsime, atliekame poveikio vertinimą. Ir aš manau, kad jie yra labai neskaidrus. Dažnai uh, juos atlieka ne Europos parlamento nariai, o tų valstybių, kurios vertinamos žmonės. Ir jie yra per daug artimai susijęs su atitinkamomis visuomenėmis, todėl jie negali objektyviai pateikti poveikio įvertinimo uh, bendrai pilietinėje visuomenėje verti tendencijas yra sudėtinga. Pavyzdžiui, kai kalbame apie besivysančių šalių pagalbos konkrečias konkrečių valstybių paramas, manau, kad reikėtų susitiekti su tai žmonėmis, kurie gyvena tose šalise ir įvertinti, ar jų pageidavimai atitinka ES politikos siekius. Mes jau sakėme, kad reikia vertinti politiką parašytą popieriuje ir realią politiką. Šiam klausimui reikėtų labai daug dėmesio skirti. Aš sveikinu tai, kad Lisabono sutartyje yra numatytas teisinis pagrindas tokiam darbui. Manau, kad dabar ES per artimiausius ketverius metus didžiausias uždavinys yra suderinti pagalbas besvysnušiam šalims strategiją. Ačiū. Aš dėkoju Jums už šį pristatymą ir komentarus šiuo klausimu. Ar kas nors iš komisijos trumpai galėtų pakomentuoti? Hello, good morning. Ačiū, labas rytas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad esame labai dėkingi už, šiokią, už tokią diskusiją. Galbūt jokingas atsitiktinumas, bet lygiai prieš mėnesį plėtros komitete buvo apie tai kalbama. Ir džiaugiamės, kad politikos suderinamos vystimosi labų yra aptariamas ir kituose komitetuose. Tiesą sakant, Europos parlamento daugelis komitetų turėtų rūpintis šią temą, nes e, toks politikos suderinumas yra aktualus ne tik komisijai, bet ir Europos parlamentui ir tarybai. Politikos suderinamumą vystimosi labui pasieksime tik visoms institucijoms bendradarbiaujant. Policijos suderinamumas vystimosi labui yra numatytas ES sutartyse, kaip jau buvo pasakyta, ir privalome atsižvelgti į vystimosi tikslus visose politikos rytise, kurios gali turėti įtakos besivystančiom šalims. Sukurta bendra bazė dar 2005 metais, kai ES prisėmė įsipareigojimus 12 sričių pagalbos besivystančiams šalims. Viena iš sričių buvo prekyba Šių metų rugsėjo mėnesį Europos komisija paskelbė du dokumentus. Vienas iš tokių yra čia, šioje knygoje. Tai yra Europos politikos turinumo vystimosi labui aprašymas 12 politikos ryčių. Jums turbūt bus smagu išgirsti, kad prekybos skirsnis yra ilgiausias šioje knygoje ir šioje ataskaitoje. E, be to, mes parengėme komunikatą dėl ES politikos suderinimo vystimosi labui ir jį mes čia įvertinome kaip e, sritį reikalaujančią daugiau aktyvumo. Sprendžiant pasaulinės politikos siekius, um, įvertinta globalinė, globalinės reikmės ir ateityje mes į globalinius poreikius sutelksime penkias e, politikos derinimo visimus labus rytis. Pirmiausia, e, maisto sauga, klimato kaita, migracija, taika ir saugumas ir prekyba. Tie prioritetai buvo išskirti todėl, kad jie yra svarbus besivystančiom šalims, jie dažnai yra susijęs su tūkstantmečio plėtros tikslais, bet to e, juos tokiu būdu būtų galima e, padaryti ekologiškesniais. Pirminėme komisijos komunikate prekyba nebuvo įtraukta tarp penkių prioritetų, manant, kad prekybos ir pagalbos bevisišiam šalims darbo tvarkė ir taip pakankamai neblogai įgyvendinama ir nebuvo jaučiamas poreikis šią sritį įtraukti tarp prioritetų. Tačiau diskusijose su taryba paaiškėjo, kad e, jeigu neįtrauktume tokio prioriteto, duotume prastą politinį ženklą. Todėl dabar priekyba ir pagalba besičiančiam šalims įtraukta. Norėčiau pabrėžti vieną momentą. Tai, kad dėmesys sutelktas į penkias rytis, nereiškia, kad politikos sričių skaičius apribojamas. Turiu galvoje bendrai politikos sritis. Pavyzdžiui, prisiminkime pasaulinę maisto saugos problemą. Mes e, dirbame ne tik žemės ūkio srityje šiuo požiūriu, bet ir prekybos srityje, nes prekybos politika gali prisidėti labai ženkliai prie maisto saugos užtikrinimo. Pirmininkas prašo sutrumpinti pasisakymą dėl maisto saugos kalbė, e, dirbdami mes taip pat išnagrinėsime klimato žuvininkystės politiką. O mano kolega pasisakys šiek tiek dėl prekybos, jeigu jūs nieko prieš gerbimas pirmininkė. Labai trumpai. No, if, if you prefer, Chairman, we can, we can postpone. Jeigu jums taip patogiau, gali mano pasisakymą atidėti į kitą posėdį, kai bendrai keisimės nuomonėmis. Aš tik porą sakinių norėjau pasakyti. Pirmininkas prašo pabaigti šią diskusiją dabar. Nelgiau kaip dvi minutės suteikia žodį. Prekyba yra darbo atvarkėje, akivaizdu, skirtingi jos komponentai ten įrašyti. Ir be to prekyba išplėsta įtraukiant finansų aspektą. Vakar vyko konferencija, kuriai pirmininkavo uh, e, Džioli ir jautėme, kad labai svarbu ir prekybą, ir finansus analizuoti tuo pat metu, nes tie klausimai yra labai svarbus besivystančiam šalims ir tikimės, kad Europos parlamentas leis išplėsti tokias diskusijas. Ačiū. Toliau noriu pasisakyti Helmut Schulz iš GUE frakcijos. Prašom labai trumpai. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau patkreipti dėmesį vieną aspektą, kuri buvo nepakankamai galbūt atsižvelgta, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, kai bus kalbama apie finansus, manau, kad jis bus svarbus. Visai neseniai su Junktinių tautų darbo grupė, laik... atsiprašau, su N darbo grupė e, delegacija laikėmės Vašingtone ir mes, mums, mes labai aiškiai ten pasakėme, kad lėšos vystamai pagalbai neturėtų būti teikiamas klimato kaitos sąskaita ir atvirkščiai. Taigi, finansavimas yra nemažai susijęs ir priekyba ir finansavimas neturi, klimato kaitai turėtų, neturėtų būti skiriami iš tų skirsnių, kurie yra skiriami besivystamai pagalbai ir atvirkščiai. Taigi, Manau, kad ES čia turėtų laikyti savo įsipareigojimo. Tai yra, kad lėšos skirtos vystamai pagalbai iš tikrųjų būtų skiriamas šių šalių ekonominiai ir socialiniai raidai paskatinti. Ir tokiu būdu to šios šalis galėtų spręsti iššūkius, kurie yra susijęs su klimato kaita. Vakar buvo pareikšta, jog vadovų taryba ketina skirti papildomų lėšų e, šalinti klimato kaitos pasiekmes neturtingiausiose šalise. Ir jeigu mes kalbame apie nuseklę politiką, tai turėtume ateityje labai pasižiūrėti, koks yra bendras vaizdas ir koks jis turėtų būti. Ačiū. Thank you. Joe Higgins is willing to any final remark. Pone Higgins, ar norėtumėte sureaguoti. Vis labai trumpai. Na ir Tiesiog bus aišku, kokia mūsų komiteto pozicija. Ponas Martinsinis iškėlė klausimą dėl sąsojų tarp priekybos ir autorinės nusavybės. Tai yra svarbu. TRIPS plus nuostatos buvo įtrauktos į dabartinį AKR forumą. Na, o taip pat e, šiuo metu starimas yra baig, siekiama užbaigti susitarimą su Andų bendruomenių šalimis. Čia taip pat reikia nuseklumo. Taip pat yra klausimas susijęs su vykstančiomis diskusijomis dėl e, viduržėmio jūros regiono sutarimo. Na ir pagal, e, jeigu šis sutarimas bus uh, įgyvendintas, tai daug darbo vietų, milijonai darbo vietos bus perkelt, perkeltos į Šiaurės Afriką. Taigi e, aš manau, kad tiesiog sudarom tokius sustarimus reikėtų nepamesti iš akių tikrovės. Na kągi, dėl paties tvarkarašio kalbėsime vėliau, sako pirmininkas. Na, baigėsi mūsų pilno komiteto posėdis ir nedelsdami iš karto galime perėti prie koordinatorių posėdžio. Paprašysiu visų asmenų, kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje, išeiti kiek įmanoma greičiau iš salės. Tai yra uždaras posėdis.